Uh, uh, sincere... Kolegos, noriu atsiprašyti dėl to, kad teko laukti. Pone Depri, atsiprašau, kad vėluojame. Mm, negalėjau atvykti į posėdį laiku, nes turėjau tam tikrų reikalų. Dabar iš karto svarstame pono Žeraro Deprie pranešimo dėl saugumo susijusiu su sąjungos piliečių asmens tapatybės kortelėmis ir teisė gyventi šalia patvirtinčių dokumentų išduodamos sąjungos piliečiams ir jų šeimų nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teisės stiprinimas. Ir žodis ponui Depri, o paskui aptarsime, diskutuosime pranešimą su šešėliniais pranešėjais. Pone Depri, dar kartą atsiprašau, kad vėlame pradėti. Pone pirmininkė, Pone Klodai, aš priimu jūsų atsiprašymą. Aš pats šį rytą turėjau dalyvauti posėdėje, posėdžio rytinėje dalyje, bet negalėjau e, atvykti ir ačiū, kad sutikote nukelti mano klausimo pristatymą į popietę. Taigi, apie ką eina kalba? Tai yra reglamento pasiūlymas, kuriuo siekiama suderinti tapatybės kortelių saugumo aspektus bei e, leidimo apsigyventi e, skiriamuosius bruožus e, šeim, asmenims ir jų šeimų nariams. Noriu kai ką labai aiškiai pasakyti, kad tai galimybė įgyvendinti laisvo judėjimo laisvę teisę Europos Sąjungoje. Kaip žinote, judėjimas yra labai aktyvus. Apie 15 milijonų Europos pili, Sąjungos piliečių gyvena vienoje šalyje, e, o dirba kitoje. 11 milijonų tokių yra. Bet noriu labai aiškiai pasakyti, kad tai nėra siūlymas pakeisti tapatybė, nacionalinės tapatybės korteles Europinė tapatybės kortelė. Tapatybės kortelė lieka nacionalinės kompetencijos dalimi. Taip pat nesiūloma to nenorinčių valstybių narių e, išduoti tapatybės korteles. Tikslas suderinti saugumo, tapatybės kortelių saugumo elementus tose šalise, kuriuose tos kortelės išduodamos. Kokie mano kaip pranešėjo papildomi siūlymai, kuriuos e, teikiu kolegoms, teikdamas Ir, ir vertindamas šį komisijos pateiktą pasiūlymą, noriu labai aiškiai pasakyti, kad aš bandžiau kiek įmanoma labiau atsižvelgti į pagrindinių teisų agentūros pasiūlymus ir menų apsaugos e, pa, pareigūno pasiūlymus, bei taip pat FAM komiteto ir kitų komitetų pasiūlymus. Visų pirma, siūlau reglamente patikslinti ir nurodyti, kad tai nėra teisinis pagrindas e, kurti Europos biometrinių duomenų banką. Žinau, kad kai kurioms frakcijoms tai ypač susirūpinimą keliantis klausimas ir noriu labai aiškiai pasakyti, kad taip nėra ir aš įtraukiu šią nuostatą į siūlymus. Antra, Šis reglamentas niekaip negali būti panaudojamas kaip teisinis pagrindas valstybės narės kurti nacionalinį biometrinių duomenų banką. Jeigu kur, kai kurios valstybės narės nori tai daryti, jos negali to daryti remdamosi šiuo reglamentu. Taigi šis reglamentas negali būti panaudojamas kaip, pagrinda, kaip teisinis pagrindas tokiems tikslams. Taip svarbiausi pirmieji patikslinimo komentarai, kuriuos norėjau užsakyti kolegoms. Antra, norėjau sustiprinti garantijas dėl biometrinių duomenų renkamų, ypač kai kalba eina apie vaikus ir pažydžiamus asmenys. Nesileisiu smulkmenas, bet labai aiškiai, konkrečiai akcentuoju, kas, ką tai liečia. Trečia, Siūlau užpildyti kai kurias e, pasiūlyme esančias spragas, mano nuomonė, pavyzdžiui, susijusias dėl duomenų apsaugos. Aš e, e, nuostatose siūlau patikslinti, kad duomenys gali būti saugomi, jeigu tai nėra mikroschemos pavydalu, jie gali būti saugomi tik tiek laiko, kiek reikia išduoti tapatybės kortelę, ilgiausiai vieną mėnesį. Ir kai tik biometriniai duomenys nuskaitomi ir integruojami į mikroschemą, ta e, laikmena turi būti sunaikinta. Taip pat siūlau trakti nuostatas, pagal kurias apribojamas biometrinių duomenų naudojimas, kad būtų galima užkirsti kelią e, šių duomenų panaudojimui e, privačioms institucijoms arba kad jų negalėtų naudoti kitos tarnybos institucijos ar privatus asmenys. Kalbu apie duomenys esančius mikroschemoje. Taip pat siūlau įtraukti nuostatą, kuri aiškiai numato, kad valstybės narės tampa atsakingomis užtinkamą duomenų tvarkymą ir valdymą pagal e, duomenų apsaugos reglamentą. Taip pat ir. E, e, viešojo sektoriaus. E, Tar, tai liečia ir viešo sektoriaus tarnybas, kurios e, ruošia tuos tas tapatybės dokumentus. Taip pat siūlau patikslinti, kad valstybės narės tarpusavėje pripažintų tapatybės do, kortelę kaip e, e, dokumentą atitinkantį kel, kelionės dokumento apibriešti. E, E, dar keletą žodžių apie nuostatas, kurių pasigėdau e, pasiūlyme. Pavyzdžiui, siūlau e, įtraukti nuostatas dėl to, kaip valstybės narės užšifruoja biometrinius duomenis, kai jais keičiasi. Kalba eina apie duomenis esančius pasuose. Pavyzdžiui, iš konkrečioje valstybėje išduotą pasą gali nuskaityti tik tos valstybės narės aparat struktūra, o kitos valstybės narės jau ne. Ir daugiau nei 300 milijonų piliečių pasus gali nuskaityti tik tai tos konkrečios, tik to piliečio šal, tėvynės e, tarnybos, taip pat ir saugumo, saugumo tarnybos. Tai labai svarbus dalykas ir siūlau keisti tą nuostatą. Taip pat siūlau įtraukti nuostatas kurių pagrindų valstybėms narėms ne, netektų per nelik didelę naštą e, įgyvenant harmonizavimą, kai sistemoje atsiranda nauja tapatybės kortelė. Taip pat raginu komisiją ir valstybės narės plėtoti pažangiausius parengti pažangiausios praktikos pavyzdžius taip pat e, parengti mm, tapatybės kortelės šabloną, nes paso šablonas jau egzistuoja ir yra patvirtintas, siūlau tą patį padaryti ir tapatybės kortelės atžvilgių. Taip pat tai būtų naudinga ir įvairių valstybių konsulatams. Dar vienas dalykas, kuris mano nuomonė yra svarbus ir nusipelno pasvarstymų. Manau, kad tapatybės kortelė yra ne tik nacionalinės priklausomybės simbolis. Kadangi tapatybės kortelė leidžia laisvai judėti Europos Sąjungoje ir tai yra, siūlau jį naudoti kaip dokumentą ES piliečiams, kuris, su kuriuo jie galėtų patekti į ES, kad, kad tapatybės kortelė būtų prilyginta pasui. Uh, ir todėl teikiu pasiūlymų dėl, kad, dėl to, kad e, e, e, tapatybės ta kortelę išduodančios valstybės ant tos kortelės taip pat šalia mėlynos e, spalvos Taip pat e, e, dėtų ant tų kortelių e, mėlyname fone geltonas žvaigždės ES simbolį. Tai tiek pirmininkė praėjusią savaitę, ne, kitą savaitę susitiksime šešėlinių pranešėjų posėdį antradienį, esu nusiteikęs aktyviai dirbti ir tikiuosi, kad rengiant galutinės nuostatas, sėkmingai įtrauksiu visus kolegų pasiūlymus ir pastabas. Ačiū pirmininkai. Okay, much, Gerard. Dėkoju, Žerarai. Galbūt viena kolegė galės pasakyti už APP. Šešėlinį pranešėją pona Karlos Koelė, taigi prašau, ponia Kudrytska. Dėkoju. Karlos Koelio mane informavo, kad negali dalyvauti šiandienos popietinėme posėdėje dėl ankstesnių įsipareigojimų. Deja, nebuvo įmanoma aptarti šio klausimo pra... rytinėje komiteto posėdžio sesijoje, tai dėl to jisai prašo, kad aš perduočiau jo nuomonę. Identifikavimo kortelės, leidimo gyventi kortelės, gyventojų kortelės yra labai svarbus dokumentai, kalbant apie laisvą judėjimą. Aš manau, kad šis pasiūlymas tenkina tris tikslus - skatina laisvą judėjimą, leidžia kovoti su sukčiavimu tapatybės pavogimu ir taip pat šis pranešimo projektas, kurį pasiūlė ponas Deprė, yra geras pranešimas, kuriam galime iš esmės pritarti, tačiau kaip šešėlis pranešėjas, ponas Koelio norėjo, norėtų akcentuoti keturis dalykus. Pirmiausia, turime nepamiršti, kad šis pasiūlymas neišsprendžia aktualaus klausimo dėl dokumentų, kurie leidžia gauti tapatybės kortelę ar kitą identifikavimo dokumentą. Tokie dokumentai, kurie yra pateikiami, skiriasi valstybėse narėse ir čia kur kas mažiau yra užtikrinamas saugumas. Visiškai atsižvelgiant į duomenų apsaugos pareigūno siūlymą dėl biometrinių duomenų, mes nematome priežasčių, kodėl vaikai jaunesniai 12 metų negali pateikti savo pirštons spaudų. Nebuvo įrodyta bendro mokslinio tyrimų centro, kad piršto ant spaudai uh, penkiamečių, tarkim, vaikų pirštų spaudai sukelia kur kas mažiau problemų nei 70-mečio pirštų spaudai. Taip pat, jeigu būtų naudojami kiti identifikavimo būdai, mes geriau sugebėtume apsaugoti vaikus, kovojant su jų pagrobimais ar priekyba vaikais. Trečias dalykas. Tapatybės kortelės yra nacionalinės pilietybės išraiška dėl to, tai reiškia ir europinę pilietybę. Mes nenorime, kad tapatybės kortelės būtų tokios pačios visoje Europoje. Mes norime, kad tapatybės kortelės būtų abipusiai pripažįstamos, kad piliečiai nesusidurtų su kliūtimis dėl savo laisvo judėjimo teisės. Ketvirtas dalykas - leidimai gyventi. Gyventojo leidimai turi būti įtraukiami į vizų, į atitinkamą duomenų bazę ir pagal komisijos pasiūlymą tokiu būdu ta sistema bus, į, tos kortelės bus įvestos į vis sistemą. Taigi, reikia ir į tai atsižvelgti. Mes ketiname siūlyti pakeitimus ir laukiame tolesnio darbo su pranešėjų šešėliniais pranešėjais ir tikimės, kad šis e, pranešimas bus greitai patvirtintas. Pagrindinė teisė į laisvą judėjimą ES piliečiams yra tokia pat svarbi kaip jų teisė į saugumą. Dėkoju. Ačiū, Barbara. Kreipsime dabar į komisiją. Gal jie galėtų trumpai pasisakyti. Irina Micova, Mozova. Prašau. Ačiū už suteiktą žodį, dėkoju už tai, kad tiek daug dėmesio skiriate šiam svarbiam komisijos pasiūlymui. Šis pasiūlymas, kaip buvo pasakyta, pranešėjo, skatina laisvą ES piliečių judėjimą, jeigu jie pateikia saugius ir patikimus dokumentus. Tapatybės kortelės supaprastintų ES piliečių gyvenimą, ypač jiems naudojantis laisvo judėjimo teisę. Pasiūlymas, kurį jūs pristatėte, pristatė šešėlinė pranešėja, bando užpildyti saugumo gapas, e, spragas. Tapatybės kortelės būtų naudojamos kertant išorės sieną ir dėl to jos turi būti labai saugios. Dėl to mes savo pasiūlyme pasirinkome ir veizd, veido atvaizdus ir piršto atspaudus, nes taip būtų saugiau ir toks variantas leistų mums įveikti tam tikrų naujų technologijų panaudojimą, padirbinėjant tokius dokumentus. Ir bendrai norėčiau pasveikinti pranešimo projektą. Mes džiaugiamės, kad šiame pranešime yra pritarėme pagrindiniams tikslams ir pasiūlymo principams ir mes tikimės, kad galėsime suteikti visą reikiamą paramą diskusijose, kurios vyks ateityje ir dirbsime artimai su parlamentu e, ties šiuo labai svarbiu dokumentu. Dėkoju. Ačiū pirmininkančios valstybės atstovė Tamara Kerbelė. Prašau. Labadiena. Dėkoju už galimybę dalyvauti čia ir trumpai pristatyti situaciją dėl mūsų taryboje atliekamo darbo. Tai šiuo klausimu. Pasiūlymo, diskusijos dėl pasiūlymo prasidėjo gegužės 29 dieną, dar pirmininkaujant Bulgarijai. Nuo to laiko keturi darbo grupės posėdžiai įvyko ir buvo pasiekta esminės pažangos diskusijose. Pirmasis e, Teisingumo vidaus reikalų tarybos posėdis įvyks kitą savaitę, spalio ketvirtąją dieną. Ir nuo to laiko, nuo tada mes tęsime savo darbą ir tikimės, kad gausime įgaliojimus tarp institucinėms dėryboms lapkričio mėnesį. Pirmininkaujantį Austriją nori parodyti ryštą pasiekti susitarimo taryboje šiuo, svarb, dėl šio svarbaus pasiūlymo ir laukia tolesnio darbo su jumis ties šios svarbių klausimų. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju tarybos atstoviai. Dabar vėl kreipiuosi į Žerarą. Prašau, Žerarai, ar turite kokių pamastymų apibendrinimui? Labai trumpai, ponė pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Koelio ir jį pakeitusiai poniai Kudrickai Aš atsižvelgiu tai, kas buvo pasakyta, kalbant apie gimimo liūdėjimą. Aš žinau, kad yra problemų, kadangi Portugalijoje, jeigu teisinga yra mano gauta informacija, būtent piršto spaudai yra imami nuo gimimo, kuomet vaikas yra įrašomas į registrą, į šalies registrą. mokykloje arba labai jauni vaikai turi e, pateikti savo piršto anspaudus. Taigi, aišku, turime pakalbėti ir apie galimybę aptarti šią problemą pranešime. Dėl kitų pastabų aš atsižvelgiu į pono Koelio pasiūlymus. Akivaizdu, kad mes labai atidžiai juos išanalizuosime. Ir aš dar kartą norėčiau padėkoti komisijai, kuri pasiryžusi teikti E, teikti paramos, jeigu mums tos pagalbos reiks. Man ta formuluotė pasirodė labai įdomi. Ir dar dėkoju tarybai už tai, kad atvyko ir pasirengė yra dirbti su mumis, kad kuo galima greičiau pasiektume tarp institucinį susitarimą. Dėkoju. Much, uh, and... Ačiū ponui Depre. Ačiū Barbarai ir kitiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. E, pakeitimus galima teikti iki 9 spalio 18 valandos. Ačiū kolegoms. O dabar galim pereiti prie 16 e, darbo tvarkės punkto. Ar visi pasiruošę? Be very happy if um, our first panel of speakers could. E, gal pirmieji mūsų svečiai, kurie pasisakys, galėtų išeiti į prezidiumą. Tada aš galėčiau juos pristatyti. Okay, um, a warm welcome to um, all of our speakers. Noriu pasveikinti visus mūsų kalbėtojus, mūsų svečius. Ačiū Jums, kad dalyvaujate šiuose labai svarbiuose klausimuose e, dėl e, padėjimo direktyvos ir humanitarnės pagalbos nelegaliems migrantams. Visų pirma, e, kalbėsiu savo kolegų vardu, kad šis pavadinimas E, yra labai sausas, tačiau reikia aiškiai pasakyti, apie ką mes kalbame. Mes kalbame apie vieną didžiausių tragedijų, su kuria susidūrė ES, tai yra e, žmonijos tragedija. Daugybė žmonių prarado savo gyvybės. Tai yra didžiulė tragedija, kuri vyksta šiuo metu. Šiandien mes savo diskusijose neturėtumėm pamiršti žmogiškojo elemento. Konkrečiai šiandieną mūsų klausimuose kartu su ekspertais mes ketiname aptarti klausimą, kaip yra įgyvendinama taip vadinama padėjimo direktyva valstybėse narėse, e, koks yra pasirinktas požiūris kaip yra trakt, elgiamasi su humanitarinio pagalba. Ar tai yra nusikaltimas, ar tai yra solidarumo išraiška. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kuris skirsto valstybės į dvi stovyklas. Būtent dėl tos priežasties šios diskusijos yra labai įdomios. Be kita ko, šis komitetas yra parengęs rezoliuciją Jis sulaukė labai daug susidomėjimo, kadangi ten kalbama apie vieną svarbiausių dilemų. Tai yra, kaip nevyriausybinės organizacijos, paprasti žmonės gali išgelbėti gyvybės, tačiau nerizikuoti, e, kad jiems bus iškeltos baudžiamosios bylos. Situacija yra sudėtinga. Per pastaruosius keletą metų matėme, kad vis daugiau ES piliečių e, stoja prieš e, teisėjus, e, todėl, kad padėjo nelaimė atsidūrusiems žmonėms. Aš pats asmeniškai sulankęsis Libijoje mačiau, kaip žmonių gabentojai naudojasi pažeidžiamais žmonėms žmonėmis, kurie siekia e, pasiekti ES, kad susijungtų su šeimos nariais, e, su savo bendruomenė sulauktų apsaugos ar tiesiog užsitikrintų geresnę ateitį. Taigi labai sunku pasiekti e, pusiausvyrą. Iš vienos pusės reikia nubausti ir atbaidyti žmonių gabentojus nuo šios veiklos tinkamomis e, baudžiamosiomis akcijomis, tačiau iš kitos pusės mes turime leisti ES piliečiams parodyti e, žmogišką solidarumą ir jų nebausti. E, egzistuoja įtampa tarp e, žmonių gabentojų veiklos kriminalizavimo ir e, žmonių, kurie padeda tokiems žmonėms. Atsižvelgiant į tai buvo parengtas taip vadinamas pagalbininkų paketas, kuris apima E, padėjimo direktyvą, patvirtintą 2002 metais ir tarybos pagrindų sprendimą. Visai neseniai, kaip jau minėjau, Europos parlamentas Libe komiteto e, iniciatyva paprašė, kad komisija parengtų gairias skirtas valstybėms narėms, kad tie, kur, tie kurie teikia humanitarnę pagalbą, nerizikuotų uh, E, sulaukti sankcijų. Ši rezoliucija buvo patvirtinta 5 e, Liepos. Po to 2016 metais e, buvo patvirtintas Metzola Kijengė pranešimas, kuriame kalbam apie tai, kad tie žmonės, kurie teikia kokią nors humanitarnę pagalbą tiems, kuriems tos pagalbos reikia, negali būti kriminalizuojami. Ir kad ES teisėje šis principas būtų būti įtvirtintas. Aš tikiuosi, kad mūsų svečiai e, pasisakys šiuo labai įdomiu ir e, tačiau kontroversišku e, klausimu. Kaip brėžti tą demarkacinę liniją tarp asmenų, kurie nuoširdžiai padeda ir tie, kurie iš to pelnosi. Uh, Mes išklausysime du e, piliečius, e, kurie e, teikia paramą migrantams viduržėme jūros regione. Tai yra ponas Nesle ir Aldien. Po to suteiksime žodį Jean de Cron, kuris pristatys valstybės narės požiūrį. Po to suteiksime žodį ponui Ležėri iš Frontex agentūros ir ponui Tudorakis, kuris dirba Europos komisijoje e, vidaus reikalų e, generalinėme direktorate padalinė, kuris atsakingas e, už kovą su kontrabanda. Dar kartą norėčiau priminti, kad mes Europos parlamente esam parengę labai svarbę rezoliuciją ir noriu padėkoti visiems, kurie prie jos prisidėjo. Dabar mes pereikime prie E, studijos rezultatų, ar atitinka e, tikslus e, padėjimo direktyva ir humanitarnės pagalbos nelegaliems migrantams kriminalizavimas. Šią prezentaciją pateiks Lina Vosiliūtė iš SEPTS ir Jennifer Al-Sop E, kuri priklauso e, migracijos lyderių komandai iš Londono tarptautinio vystimosi centro ir SOAS Londono universiteto Europos politinių studijų centro e, ilgas pavadinimas, bet visos, visos šios mokymo įstaigos man labai pažįstamos. Taigi Lina ir Jennifer pristatys mums e, e, preliminarius e, studijos rezultatus susijusius su padėjimo direktyva ir tai bus gera pradžia, susipažinant mūsų bendru kontekstu. Taigi norėčiau iš karto jums ir suteikti žodį. Kolegoms norėčiau priminti, kad klausimai yra transliuojami internetu nors ketvirtadienį ne visi dalyvauja, e, ne visi komiteto nariai dalyvauja posėdėje, tačiau internetu mūsų posėdį e, stebi daug e, žmonių. Prašome. Thank you so much for your kind invitation. Ačiū Jums už pakvietimą. Mm, tikrai man didelė garbė pristatyti studijos rezultatus. Kalbu ir kitų vardu, Gabrielo Sančias ir Sergio Carrera vardu. Jie čia posėdį nedalyvauja. E, ši studija yra pagrįsta ankstesniu e, tyrimu, e, kuris, kuri, kuris buvo susijęs su kontrabanda, humanitarinė pagalba ir socialinė pasitikėjimu. Studija buvo atlikta 16-17 metais. Taip pat buvo atliktas ir ERSOMA projektas, kur e, daug dėmesio skiriame nevyriausybinėms organizacijoms. Daug informacijos apie tai galite rasti e, čia, e, šioje posėdžių salėje. Pati studija bus baigta renkti spalio mėnesį, kol kas ji nėra oficiali, tačiau tikiuosi, kad pateikta informacija padės jums e, rengiant rezoliuciją, kitus e, pasiūlymus, kaip humanitariniai pagalbai būtų galima taikyti išimtas. Taip pat mes atli, e, parengėme e, apžvalgą, kur e, kalbame apie kriminalizavimą e, solidarumo ir e, humanitarnės pagalbos e, kriminalizavimą, o tie žmonės, kurie sulaukė sankcijų, yra pilietinės visuomenės organizacijos, e, žurnalistai, teisininkai, paslaugų teikėjai. Taigi galima sakyti, kad e, kriminalizuojami yra ne vien tik savanoriai ar nevyriausybinės organizacijos. Dabar dėl kokių sąlygų susidarė dabartinė e, solidarumo e, kriminalizavimo situacija. Matome, kad ES ir nacionaliniai teisės aktai nėra aiškus, kas yra nusikaltimas. Toliau kitas dalykas e, būtina nedelsiant kovoti prieš e, migrantų gabentojus. Ir mm, dažnai nėra aišku, mm, ką turi daryti prokuroras arba, arba policininkas, kai sulaiko asmenį, kuris stengiasi tiesiog padėti nelegaliam migrantui. Toliau trečias dalykas Kai susidarė Europi, Europoje e, migracijos e, krizė, dažnai valstybės narės e, reagavo pavieniui, nebuvo tokio ES atsako. Todėl mes matome, kad e, valstybės narės tiesiog stengiasi permesti atsakomybę kitoms arba pil, civiliniams organizacijoms, kas turėtų gelbėti migrantus. kai dėl e, teisės aktų neiškumo direktyvos tekstas e, kalba apie tai, kad e, bet kokia tyčinė parama pa, asmeniui, kuris nėra ES pilietis, tačiau stengiasi patekti į ES šalį ir pažeidžia mm, valstybės narės teisės aktus, turėtų sulaukti sankcijų. Taigi matome, kad ši direktyva tiesiog yra labiau orientuota į, e, į baudžiamumą. Kitaip tariant, toks veiksmas yra labiau traktuojamas kaip nusikaltimas. Toliau. E, keturios iš 28 valstybių narių laikosi jungtinių tautų standartų. Kitaip tariant, jos reikalauja uh, E, kad būtų įvykdytas štai koks reikalavimas. Jeigu e, asmuo gavo finansinę arba materialinę pagalbą, padėdamas asmeniui patekti į ES, e, gali būti baudžiamas. Tarp šių keturių šalių yra Vokietija, Airija, Luksemburgas ir Portugalija. Nereikia pamiršti ir. Mm, E, jungtinių tautų protokolo e, skirto migrantų gabenimui, kur, gali, e, kur yra numatyta galimybė valstybėms narėms imtis griežtesnių bausmių. Toliau dėl rezidentų. ES ES teisės aktai numato sąlygą baudžiant asmenį už pagalbą nelegaliam migrantui, kad jis būtų gavęs finansinę naudą iš to. Toliau kita skaidrė. Čia yra galbūt pati įdomiausia nuostata, kuri aktuali Europos parlamentui ir ES piliečiams. Ji yra susijusi su išimtimi, kuri taikoma humanitariniai pagalbai. Dabartinės direktyvos tekstas E, leidžia viską spręsti valstybėms narėms. Tai yra spręsti joms ar bausti už humanitarinę pagalbą ar ne. Kita skaidrė. Vėlgi, e, čia kalbama apie jungtinių tautų dokumentus ir protokolą, kur yra e, rašoma, kad e, kodėl buvo numatytas e, tas reikalavimas gauti finansinę ir kitokią materialinę pagalbą. E, ne va tai norima nekriminalizuoti tų atvejų, kai yra padedama migrantams dėl altruistinių arba labdaros priežasčių. Ir mastome, kokio, kurio šalis tai taiko tokią išimtį - Belgija, Graikija, Ispanija E, Jungtinė karalystė ir Italija, tačiau ir netgi šitose šalyse e, yra persiekiojami e, humanitarnę pagalbą teikia asmenys, kaip ir išgirsite šiandien klausimų metu. Kartais girdime kad neaišku, kada išimtis turėtų būti taikoma. Tačiau jeigu pažvelgsime į Europos aukšto lygio konsensusą dėl humanitarnės pagalbos, rodo, kad tikslas yra pakankamai aiškus. Dėl jo sutarė ES institucijos ir valstybės narės. Ir e, yra aiškiai pasakyta, kad ES e, humanitarnė pagalba, e, jos tikslas yra E, padėti e, pagal poreikius, siekiant išsaugoti gyvenimą, e, gyvybę, užkirsti kelią arba sumažinti žmogaus kančią, išsaugoti žmogaus orumą ir taip toliau. Kitaip tariant, jeigu kyla klausimas, kas yra ES humanitarinė pagalba, ES aukšto lygio konsensusas dėl humanitarinės pagalbos gali būti taikomas. Taigi, jeigu e, šis, e, šis e, apibrieštis yra taikoma už ES ribų, kodėl netaikyti jos ES viduje? Toliau kita skaidrė. Na, teisinis neiškumas tarp įvairių mm, humanitarinės humanitarnės pagalbos teikėjų. E, mes sakome, kad e, teisės aktai turėtų būti nuosekliai gyvendinami valstybėse narėse. E, taip pat neturėtų būti kriminalizuojami tie, kurie nukentėjo nuo asmenų gabenimo. Kita skaidrė. Aš dabar galiu perimti. Kaip sakė mano kolega, ši apžvalga paremta E, komiteto anksčiau užsakytomis studijomis bei e, visapusišką studiją, kurią finansavo Junktinės karalystės ekonominių ir socialinių tyrimų centras, domėtasi padėtimi Graikijoje, Italijoje. E, ir viena iš išvadų, kurią parengėme, kurią norime akcentuoti, kalba neina apie baudžiamųjų sankcijų įteisinimą, bet tendencijas baudžiamųjų nuostatų panaudojimo srityje prieš nevyriausybinės organizacijas. Viena iš jų tai yra oficialus persiekimas, of, oficialus bylos tyrimas prieš organizacijas. Taigi tos tendencijos, kurias, uh, iš, kurios išriškėjo, tai pavyzdžiui, įtarimai, uh, pe, gazdinimai, sankcijos. Aš nekalbėsiu smar, tiek daug apie, oficialų, apie oficialaus persekiojimo kanalus, oficialius kaltinimų pateikimo kanalus. Aš kalbėsiu apie policijos, kalbant apie policijos darbą ir e, be, prokuratūros tarnybų darbą e, Kale regione, Vertemi regione. E, organizacijos e, jautėsi nesaugios dėl to, kad policijos paėgos jų nesaugojo tais atvejais, kai e, organizavo, pavyzdžiui, galimybę nusiprausti migrantams. Todėl kartais policija imasi iniciatyvos ir veikia aktyviai, tačiau kitais atvejais palieka likimo valiai palieka savo tvarkytis humanitarnės pagalbos teikėjus. Toliau disciplininės priemonės audito. Uh, Auditas, e, kuris buvo, kurį atlikti nurodyta buvo NVO Vengrijoje bei kitur, e, taip pat reikalavimas tenkinti įvairiausius griežtus reikalavimus, taip pat e, prieigos atėmimas Vengrijoje NVO negalėjo patekti į prieimimo centrus, taip pat įtarimų sukūrimas. Čia daug, čia didelis e, vaidmenis suvaidina žiniasklaida. Medecins Sans Frontier organizacija suvaidino labai didelį vaidmenį e, sausumos, palei sausumos sienas ir jūrų sienas ir žinome, koks diskursas paskatina įtarimų, įtaraus požiūrio atsiradimą į nevyriausybinės organizacijas dėl e, šantažo ir, ir bauginimų. Informacija apie tai yra mūsų paliktoje informacijoje, taip pat e, kaip jau sakiau, bauginimų, grasinimų atvejai, kai tuo užsima policijos, prokuratūros, tarnybų darbuotojai pasienyje, ypač tokie, kai tai daro asmenys, kurio, kurio, kurie neturi oficialus atpažinimo ženklų, nežinai, kad tai yra pareigūnai. Bet daugiau informacijos apie tai yra mūsų parengtoje apžvalgoje. Toliau. Čia atsispindi informacija apie tai, kad nors kalbame apie saliginai nedidelį skaičių gelbėtojų, kabutėse, kurie e, pateko į kalėjimą Europoje už humanitarinį nusikaltimą. Bet tai yra esminis, pamatinis klausimas, kaip sakė Klodas pradžioje. Ir tai yra linija, kurią kuri yra labai trapi. Tikriausiai esate girdėję apie Roblori, kuris buvo suimtas už tai, kad e, jis slapta įvežė vaiką per e, Lamančio sąsiaurį tam, kad vaikas susivienytų su šeimos nariais ir jis pasakoja, kad nu, jis buvo teisiamas jis buvo išteisintas, bet jis, jis pasakojo, kad jisai sudūrė, jis išgyveno labai sudėtingą laikotarpį, kad jis buvo šantažuojamas ir jam buvo grasinama. Tai, ką stebime, susijęs ne tik su migrantų teisėmis, nors iš esmės kalba eina apie migrantų teisės ir žmonių gyvybės. Čia, turime, čia kalbame apie piliečius ir tai nekart akcentavo nevyriausybinės organizacijos bei migrantai, su kuriais kalbėjomės, atlikdami savo tyrimą. Ir kalbame apie es pilietinė visuomenė, kuri bando apginti savo teisę, apsaugoti tuos, kurie mm, atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Ir pavyzdžiui, Prancūzijoje Seta Hero neseniai buvo suimtas už tai, kad gabeno žmonės slapta, emigrantus gabeno iš Italijos į Prancūziją. Byla pasiekė Prancūzijos aukščiausiai teismą. Ir viskas perėjo į esminę diskusiją, kas yra ta brolybė, kaip apginti žmonės, savo brolius ir seseris ir ką reiškia būti europiečiu ir kovoti už žmogaus teisės. Čia sąrašas e, pilietinės visuomenės organizacijų, kurios suvienijo jėgas, e, vienydamos dėl šio klausimo. Humanitarinio solidarumo klausimas buvo iškilęs ir anksčiau, ypač šalise, kurios dėl pabėgėlių krizės Europoje, kaip matome, pirmą kartą taip susivienijo Europos mastu ir vykdo pilietinę kampaniją. Čia iniciatyvų pavyzdžiai, apie kurias veikiausiai žinote, kurios buvo keltos, bandant atkreipti parlamento dėmesį į šį klausimą. Mes tikrai tuo džiaugiamės, džiaugiamės, kad taip ir yra. Ypač turėdami meni, kiek yra surinkta informacijos ir įrodymų. Uh, Taip pat noriu pasakyti, kad pirmą kartą pasaulio kovos su kankinimais organizacija pradėjo stebėti žmogaus teisų gynėjus Europoje, Europos Sąjungoje. Tas klausimas dabar perėjo į pasaulinį lygmenį. Jungtinių tautų e, pranešėjas žmogaus teisų gynėjų klausimais, tai domisi, kaip jau sakiau, e, tai susijęs su įtarimais, policininkų darbu, tai e, ir įvykiais, tendencijomis šioje srityje. Ah. Ir kad apie tuos žmonės sukūriamas neigiamas įvaizdis. Kalbame ne tik apie gyvybių gelbėjimą jūroje. Gali žmogui duoti riekia duonos ir nežinoti, kad pažeidi teisės aktą dėl sanitarijos ir hygienos normų, taip pat kitais atvejais gali nežinoti, pat pažydį kitą teisės aktą. Tai taip pat susijęs su teisė į gyvybę ir galimybę ginti teisę į gyvybę. Žinome, kad ES mėgsta minėti uh, kad neteisėtai Europą pasiekiančių migrantų skaičius per viduržėmę jūrą sumažėjo e, ir mano kolegė puikiai išgliaudo tuos skaičius. Ir iš tikrųjų neteisėtai Europą pasiekiančių asmenų skaičius sumažėjo, o iš žmonių e, žūnančių slapta neteisėtai vykstant į Europą skaičius sumažėjo. Ir be tų, kurie atplaukė jūrą, e, žuvusiųjų tokiu būdu skaičius yra didelis. E, dėl, kalbant apie poveikį visuomeniai, šios tendencijos daro poveikį mums visiems. Žinome iš apraeityje atliktų tyrimų, kad tos priemonės yra atgrasa labdaringoms organizacijoms nebedirbti su migrantais, ypač mažų etninių grupių ir juodaodžių grupių atžvilgių. Pavyzdžiui, Junktinė karalystėje nuomojamų būtų, nuomojamų būtų savininkai e, privalo atlikti, tikrinti, kas, kas gyvena pas juos ir iš, iš tikrųjų žmonės nebenori nuomoti būsto bet kam, kai kieno pavardė skamba užsienietiškai. Iš tikrųjų atveriamos duris pažeidinėti teisės, o visuomenė turi pasirūpinti, kad teisės būtų puoselėjimos. Pavyzdžiui, teisė susivienyti šeimos nariams, ypač kai kalbame apie uh, suaugusių nelydėmius nepilnamečius, nes labai daug metų užtruko, kol kas nors pasikeistų, pajudėtų tos teisės užtikrinimo srityje. Dabar vėl žodis linai. Žinome, kad e, kitų rūšių nusikaltimų tyrimas E, kainu, kainuoja ypač e, nusikaltimų, kurie apima baudžiamąją veiką, jeigu kalba eina apie asmenų gabenimą, kontrabandą. Ir e, norėtume pasiūlyti rekomendacijas. Mes sutinkame su parlamento pozicija dėl to, kad reikia atskirti, apibriežti, veik, kokiems veiksmams netaikomos baudžiamosios nuostatos, pavyzdžiui, e, netaikomos tokios nuostatos gro, uh, žmonių, asmenims, kurie tampa asmenų kontrabandos aukomis. Kaip matėme, nežiūrinti tai, kad kai kurios valstybės narės e, įtraukė į savo statymus nuostatas dėl humanitarinės veiklos, praktikoje niekas nesikeičia, todėl manome, kad turi e, kai kas keisti. Visų pirma, auditorumai turėtų pasidomėti, kur nusėda ES pinigai ir ar kova su migrantų gabenimo atitinka ES pagrindinės teisės, nes tai vienas svarbiausių e, veiksmingumo ir našumo kriterijų. Europos ombudsmenė turėtų pasidomėti pagrindinių teisių uh, E, situacijos vertinimo ataskaitomis. Jeigu daugiau žmonių žūsta vidurėm žemio jūroje, tai veikiausiai reiškia, kad, žmo, kad kažkas negerai su dabartinė politika. Taip pat observatorija įsteigta stebėti šiuos e, procesus galėtų pasitarnauti ir galima būtų pasitelkti ES įstatymo viršenybės mechanizmą, išsiaiškinti, ar kai kurie atveju, kai kurios bylos nėra politizuojamos ir panaudojamos neteisingiems tikslams. Taip pat mes sekame Europos parlamento poziciją ir žinome, kad siekdami išspręsti šį klausimą turėtume patvirtinti holistinį požiūrį į migraciją, nes iki šiol egzistavo vienašališkas požiūris į griežtesnę politiką, tačiau uh, labiau pamastčius apie migrantų gabenimą, matome, kad tai uždaras ratas, e, nes ekonominiams migrantams paliekama vis mažiau kanalų, be nepasitelkus gabentojų paslaugų, ar tai neužsuka gabentojų verslo. ES gelbėjimo ir paieškos operacijos yra neišvengiamos vienašališkų vienašališkos politikos taikymo laikais. Ačiū. Uh, Dėkoju Jums abiems. Norėčiau kolegoms paminėti, kad štai čia yra originalusis dokumentas, kurį mes užsakėme, Lybe komitetas užsakė 16 metais. Ir čia yra kai kurie pristatymai, kuriuos Jūs ką tik išgirdote. 18 metais buvo atnaujinta ta informacija peti komitete, taigi čia bus tokia naujausia informacija apie tai, kas vyksta dabartinėje situacijoje su direktyva ir kas vyksta apskritai viduržėmio jūroje, šalia to, ką ką tik išgirdote. Taigi, čia yra to pirminio dokumento atnaujinimas komiteto, kurį mes užsakėme 16 metais, tie, kurie seka dokumentus ir detalės. Taigi dabar mes pakviesime Konstantin Nestler, kuris yra gydytojas ir savanoris atliekant gelbėjimo ir paieškos darbus e, keliuose laivuose. Jums 10 minučių skiriama, prašau. Aš asmeniškai jūsų nepažįstu, 10 minučių, prašau. Sveiki atvykę. Ačiū už galimybę pasisakyti ir atstovauti kai kurioms humanitarnėms grupėms ir pavieniams asmenims, kuriems labai aktualios šios diskusijos. Aš esu Konstantinas Nestleris, aš esu gydytojas ir dirbau trejus metus intensyvioje terapijoje ir skubios pagalbos medicinoje anestezijos rytyje Berlyne nuo 16 metų. Pradėjau pagelbėti pabėgėliams, pirmiausiai prieimimo. Um, taškuose Berlyne, o po to Graikijoje. 17 metais prisijungiau prie civilinės saugos ir gelbėjimo operacijų Centrinėje Vidužėmio jūroje ir dirbau su įvairiomis Vokietijos nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvavau įvairiose misijose, gelbėjimo laivuose Juventoje, Lifeline ir Sea-Watch 3. Ir aš norėčiau čia trumpai papasakoti apie tą kriminalizavimo kampaniją, dėl kurios buvo konfiskuoti gelbėjimo laivai Juventa ir Lifeline ir buvo patraukti atsakomybėn įgulos nariai. Juventa pradėjo savo gelbimo operacijas 17 e, metų Liepos mėnesį ir buvo konfiskuota Italijos vyriausybės 18 metų rūpjūtį. Per tą trumpą laikotarpį laisvanoriai dirbantys tame laive išgelbėjo 14 tūkstančių žmonių, kurie bėgo iš Libijos perkrautuose ir prastos kokybės laivuose. Kaip ir kiekvienas kitas toksai laivas, jis e, gaudavo nurodymus iš e, Italijos jūrų gelbėjimo koordinavimo centro Romoje. Ir tokie žmonės, kurie būdavo išgelbomi, išgel, išgelbimi, būdavo pristatomi į Italijos uostus arba perdodami gelbėtojų arba NATO laivams. Per visas tas gelbimo operacijas mes griežtai bendradarbiavime su atitinkamomis institucijomis ir laikėmės nacionalinių ir tartautinių taisyklių. 17 metų pradžioje Italijos prokurorai pradėjo slaptą tyrimą nukreiptą prieš Juventą ir kitus nevyriausybinio organizacijų laivus. Per tas operacijas slap, slap, slaptos tarnybos, antimafijos policija, policijos pajėgos buvo infiltruotos į nevyriausybinio organizacijų laivus, jie klausėsi humanitarinių darbuotojų pokalbių ir taip pat įrengė pasiklausimo įrenginį Juventos laivo tiltelėje. Taip pat e, nekarta jūrų gelbėjimo koordinavimo centras e, liepė e, Juventą laivui pasitraukti iš gelbėjimo zonos ir uh, negalėjome padėti galybei laivų, kurių likimo mes dėje nežinome. 18 metų rūpiučio mėnesį Juventa buvo konfiskuota po to, kai įplaukė į Lampedūzos uostą. Buvo išduotas Trapanė prokuroro įsakymas. Po vienerių metų oficialus tyrimas buvo pradėtas dėl nelegalių pagalbos nelegaliems migrantams Italijoje. Tas tie kaltinimai buvo pateikti 22 humanitariniams darbuotojams. Dešimt jų buvo iš Juventa laivo. Prokuroras pripažino kaip ir kad nevyriausybinės organizacijos negavo jokios naudos iš tos veiklos ir nebendradarbiavimo su, nebendradarbiavimo su žmogaus, žmonių priekeiviais, tačiau buvo teigiama, kad Juventa e, prisidėjo prie tų įvykių, dėl kurių nelegaliai migrantai pateko Italijos teritoriją ir buvo apkaltinti pagal atitinkamus įstatymus, kad e, padėjo kaip ir e, per, pervežti tuos žmonės. Taigi nevyriausybinės organizacijas po to e, laivo konfiskavimo susidūrė su didžiulė kampanija, naudoja, buvo naudojamos teisinės ir biurokratinės priemonės, kad būtų nestabdomas tas žmonių gyvybės gelbstintis darbas. 18 metų birželio mėnesį buvo išgelbėti 234 migrantai tarptautiniuose vandenyse. E, Libijos pakrantės pareigūnai, apsaugos pareigūnai paprašė, kad migrantai būtų perduoti jiems, kad jie būtų sugražinti į Libiją. Lifeline laivo kapitonas Klaus Peter Reich e, atsisakė klausyti tokio įrodymo, nes teigia, kad tokie tie migrantai turi būti pristatomi į saugų uostą. Reaguodama į tai, Italija ir Malta atsisakė leisti laivui įplaukti į saugų uostą O ta, vėliava, to šalies vėliava, vėliava to, to, ta šalis, kurios vėliava naudoja tas laivas, Niderlandai atsisakė, atsisakė prisimti bet kokią atsakomybę. Ir galiausiai Lifeline buvo leista įplaukti į Maltą, kai buvo pasiektas susitarimas tarp kelių Europos vyriausybių. Po to Maltos valdžios institucijos pateikė kaltinimus kapitonui, apkaltino jį dėl to, kad neteisėtai buvo užregistruotas laivas ir Lifelines kapitonas gavo vienerių metų įkalinimo bausmę dėl to, kad valdė laivą, kuris neturėjo reikiamos registracijos, nors laivas daugiau nei vienerius metus plaukėjo su Niderlandų vėliava ir turėjo visus dokumentus susijusius su to laivo registravimu. registravimu. Dar vienas gelbimo laivas, Sea-Watch 3, nuo tų įvykių neturėjo teisės išplaukti iš Maltos uosto ir nebuvo pateikti tam jokie paaiškinimai. Gelbėjimo laivas Akvarijus, kuriam vadovavo MSF ir SOS Mediterane, greitai praras savo vėliavos valstybę po to, kai Italijos, Italija su Panamos, Italija panaikino Panamos laivo registrą nes kalbama čia apie tai, kad Ženevos konvencijos sugražinimo principas buvo pažeidžiamas. Ir e, nevyriausybinio organizacijų laivai arba Frontexo laivai čia irgi yra paveikiami. Taigi dėl to tų, kurie bandė pabėgti iš Libijos, žuvusių skaičius nuo 1 iki 16 išaugo per 18 metų birželio Liepos laikotarpį. Tai yra didžiausias uh, mirtingumas užfiksuotas per penkis mėnesius e, šiais metais. Galiausiai per, per tą laikotarpį žuvo 64 žmonės. Taigi galiausiai e, įgulos nariai, Juventos laivo įgulos nariai susidūrė su 20 metų įkalinimo bausme ir 15 tūkstančių eurų baudomis. Ir aišku, tas teisinėjimusi procesas užtruks labai ilgai ir kainuos labai brangiai. Tie žmonės, kurie dabar yra teisiami, yra profesionalūs jūreiviai, ugnegesiai, paramedikai. Ir tai yra technikai, tai yra žmonės, kurie paukojo savo karjeras, kad galėtų išgelbėti kitus žmonės. Jie laisvanoriškai dirbo ištisus metus, kad padėtų tiems, kurie bėgo nuo karo, kankinimų ir prievartavimų. Aš susitikau su jais ir tai yra patys šilčiausi ir maloniausi žmonės, kurie dabar yra paskelbti nusikalteliais ekstremo, ekstremistais. Ir matyti, kad jie yra teisiami, man tiesiog um, labai skaudu. Ir buvo sudėtinga suprasti, kad tokie politiniai persekiojimai yra įmoni, įmanomi šiandien ES. Vietoj to, kad pagerbtumėme tuos žmonės, mes juos paskelbėme nusikalteliais. Aš kaip gydytojas turiu teisinę prievolę aktyviai padėti, esant sudėtingai situacijai, nepaisomai nuo to, kokiai religijai priklauso, kokiai tautybei, kokios lyties ar koks draudimo statusas priklauso tam nukentėjusiam žmogui. Taigi aš tiesiog privalau teikti tą medicinę paramą ir aš labai bijau, kad toks humanitarinių darbuotojų naudojimas politiniais kėslais nebus ištirtas ir tai iš tiesų nesukuria labai gero, gero įspūdžio apie tai, ką daro ES. Taigi aš raginu jūs numatyti teisėtas taisyklės, teisėtas priemonės, kurios apsaugotų humanitarnius projektus ir tuos, kurie bando išgelbėti migrantus ir kad būtų nubausti tie, kurie naudojasi jų e, sudėtinga situacija. Ačiū. Indeed, And... Ačiū ponui Nestler. Dabar norėčiau suteikti žodį kitam svečiui, e, Salam Aldin. E, jis yra Danijos nevyriausybinės organizacijos Team Humanity įkūrėjas ir jam buvo panaikinti kaltinimai E, dėl asmenų gabenimo Lesbos teisme 18 metais. Ačiū, e, kad pakvietėte ir suteikėte galimybę papasakoti man savo istoriją. Aš esu e, Salamas Aldien. Ar jūs prisimnate Alan Kurdi? Prieš e, tris metus e, jo kūnelis e, buvo išplautas į Turkijos pakrantę. Trijų metų Sirijos pabėgėlis mirė, stengdamasis pasiekti saugiai Graikijoje. Ši nuotrauka pakeitė mano gyvenimą. Aš pamačiau šią nuotrauką per žinias. 15 metais, rugsėjo 3 dieną. Tuo metu aš buvau paprastas žmogus, turėjau darbą, namus, šeimą ir draugus. Tačiau E, ko dar galėtų norėti žmogus? E, kai aš pamačiau Ailano Kurdi e, nuotrauką, negalėjau jos pamiršti daugelį dienų. Ir aš pats kėliau klausimą, kaip pasaulis gali ignoruoti jo mirtį. Tai yra nekalto vaiko mirtį. Man Alanas priminė mano paties situaciją. Aš esu kilęs iš pabėgėlių e, šeimos, mano tėtis yra irakietis, mama Moldavė, kai man buvo devyneri metai, mes pabėgom iš Moldovos dėl civilinio karo. E, kelionė buvo sunki ir keliavome per ne vieną šalį, kol galų galia pasiekėme Daniją, ten gavome pabėgėlių e, statusą. Ir e, matydamas Alaną, aš supratau, kad man reikia e, kažką daryti. Likus e, dviem dienoms iki mano gimtadienio, aš nusprendžiau išvykti į Graikiją. Jau nusileidęs į Lesbos oro uostą po trijų valandų e, gelbėjau pabėgėlius. Išgelbėjau e, e, kelis vyrus, moteris, vaikus ir netgi naujagimius. Sunku buvo suvokti, kas vyksta, kodėl čia yra tik tai savanoriai dalinantis vandenį ir bananą, ką daro Graikijos vyriausybė, ką daro jungtinės tautos, Rūdunasis kryžius, kur policija tą savaitę mano gyvenimą pakeitė. Aš nemiegoju visą savaitę. Grįžau į Daniją, pakalbėjau su draugais ir jau po trijų dienų 30 žmonių trimis sunkvežimiais pajudėjome link Lesbos salos. Taip mes ir įkūrėme savo nevyriausybinę organizaciją. Mes rizikavome savo gyvenimu, kad pabėgėliai galėtų išsaugoti savo. Mes e, dirbome e, daug valandų e, patruliavome pakrantėse, netgi naktimis, kad galėtumėm išgelbėti žmonės. Taigi, e, kodėl jūs manote, tokiems, kodėl tokiems žmonėms buvo reikalinga pagalba? Todėl, kad e, moteris, vyrai, vaikai ir pagyvenę žmonės mažomis valtelėmis bandė pasiekti per jūrą Europos Sąjungą. Tokie laivai nebuvo pritaikyti plaukyti ilgoms kelionėms. Tačiau nepaisant to, mes e, tęsėme savo darbą, bandėme išsaugoti gyvybės e, kiekvieną dieną. Ir e, aš girdėjau kiekvieną dieną žmonės sakant, išgelbėk mane, ar aš mirsiu. Aš pamiršau jau e, skaičių vaikų, kurie buvo išplauti į pakrantę. Mes, e, e, mums teko netgi laidoti e, žmonės, kurie žuvo, stengdamiesi pasiekti Lesbo salą. Tačiau aš atvykau čia ne dėl to. Visos šios problemos yra aktualios, kalbant apie humanitarnę pagalbą. Nevyriausybinė organizacija per bendrą finansavimą sutelkė lėšas, kad galėtų įsigyti laivą, kadangi daug žmonių tiesiog E, negalėjo pasiekti pakrantės e, dėl to, kad e, jų laivai nebuvo pritaikyti kelionės, mes nusprendėme įsigyti savo laivą ir taip juos gelbėti. Prisimenu, kas atsitiko sausio 14 dieną. Gavome informacijos, kad prie pietų kranto skęsta laivas, tačiau negavome jokių koordinačių. Ir supratau, kad situacija keičiasi į blogąją pusę. Mes žinome, kad žmonės, žmonėms reikia pagalbos, tačiau nežinome, kur tiksliai. Ir šiuo atžvilgiu kiekviena minutė buvo svarbi. Aš nenorėjau matyti, kaip prieš mane dar vienas žmogus nuskęsta. Taigi aš ir dar keturi kolegos pasiruošėme, nu, nuvažiavome į uostą ir e, išplukdėme laivą informavome apie tai Graikijos e, pas, e, pakrančių tarnybą, kuri mums pasakė, kad turime jiems informuoti, jeigu aptiksime e, skestantį laivą. Tačiau staiga pamatėme, kad greitai prie mūsų juda didelis karinis laivas, kuris mus sustabdė ir areštavo. Buvo ašareštuotas laivas E, kuris prieš 15 valandų buvo panaudotas 51 žmogui išgelbėti ir tai buvo daroma su valdžios leidimu. E, uosto tarnybose mes dirbi, e, buvome penkias valandas ir negavome jokio paaiškinimo. Reikalavome susisiekti su ambasada, tačiau man mūsų prašymas buvo atmestas. 9 ryto aš ir kitas Danas buvome iškviesti į apklausų kambarį. E, pareigūnai visiškai nekalbėjo anglų kalbos, jie tiesiog kažką rašė kompiuteriu. E, aš pasakojau, jis tiesiog toliau e, spausdino kažką kompiuteryje ir po to papare, atspausdino dokumentą ir paprašė, kad aš jį pasirašyčiau. Aš pasakiau, kad aš to nedarysiu be advokato pagalbos. Aš taip pat tą patį pasakiau ir savo draugui Danui buvau e, išvestas iš apklausos, e, apklausų kambario ir pamatęs kitus savo kolegas rekomendavau daryti tą patį, tai yra nepasirašinėti jokių dokumentų. Po šių e, nesėkmingų oro uosto e, institucijos, oso tarnybų pastangų, jie buvo e, privalėjo susisiekti su e, ambasada ir su, su organizuoti mums susitikimą su teisininku. Paaiškėjo, kad jie nori pasirašyti, kad me, norėjo, kad mes pasirašytume po dokumentu, kur buvo prisipažintume, kad mes e, Turkijoje bandėme kontrabandą gabenti žmonės į Graikiją ir kad vežėme e, pabėgėlius. Aš praleidau. Aš buvau neteisingai, melangingai apkaltintas žmonių kontrabandą. Tačiau Aš praleidau 48 valandas kalėjime. E, Ir aš žinau, kad aštuoni pabėgėliai tą dieną žuvo, nes mes buvome kalėjime ir negalėjome padėti jiems. E, aš praleidau 48 valandas kalėjime ir turėjome, turėjau sumokėti. Išlyg, turėjau sumokėti nurodytą sumą, kad būčiau paleistas iš kalėjimo. Reikėjo sumokėti 10 tūkstančių eurų. Aš nebeturėjau laivo, mano laivas buvo konfiskuotas. Uh, Tačiau tai mane sutrukdė toliau gelbėti žmonių. Aš nuplaukdavau 300-400 metrų ir į krantą sugrįždavau su laivu. Po to, kai e, laivai nustojo plaukti į Graikijos salas dėl ES Turkijos susitarimo, aš e, keliavau po Graikiją gyvendindamas projektus skiltus padėti pabėgėlius. pabėgėliams. 2017 rūpjūtį aš išvykau į Graikiją ir grįžau e, į namus. Tačiau e, man paskirtas teismo procesas vyko po 9 mėnesių 2018 gegužės 7-ąją. Nežiūrint to, kad e, mano. Ne, visą tą laiką man buvo gazinama, kad aš e, būsiu nuteistas e, e vis savo gyvenimo įkalinimui kalėjime. Aš praradau viską - savo e, būstą ir savo sužadėtinę. E, manęs niekas e, nesamdo, nenori samdyti dėl to, kad man grėsia įkalinimas iki gyvos galvos. Gal, įkalinimas iki gyvos galvos dėl ko? Dėl to, kad aš gelbėjau gyvybės, gelbėjau vaikus. E, Migracija yra reiškinys susijęs su situacija regione. Europoje šiandien yra daug pagyvenusių žmonių ir jie reikia migrantų, tačiau Europos nesugebėjimas e, atremti, e, valdyti migrantus srautus iš Sirijos, Irako, Afganistano ir kitų konfliktinių zonų e, apsunkina pastangas surasti tinkamą pusiausvyrą ir e, remti politinę ksenofobiją. Pilietinė visuomenė visada pirmoji reaguodavo į iškilus humanitariniai katastrofai. Daugelį amžių žvėjai, advokatai ir žmonės gyvenantis palei pietinio Europos pakrantę e, gelbėjo pabėgėlius ir padėjo jiems bei migrantams. E, Praėjusią mėnesį Lesbos saloje suimti trys savanoriai. Tai reiškia, kad e, dabar visa našta pilietiniai visuomeniai. Ir, ir e, žmogaus teisų gynėjų padėtis yra labai prasta. Šie humanitariniai veikėjai kaltinami šnipinėjimu. Viena iš jų tai Sara Mardini, kaip, kurią kaip prisimenate, ji buvo Sirijos pabėgėlė, kuri vos nenuskendo 2015-aisiais. E, ji plaukė laivu, kuriame buvo e, per daug žmonių. Pradėjus kesti laivui, Sara ir jos sesuo Jusra iššoko išautą jūrą ir nuplukdė laivą tinkamą kryptimi. E, visi išsigelbėjo jos dėka Jos draugas ir kolega Sean Binder baigė Londono ekonomikos universitetą ir jis taip pat paskyrė savo gyvenimą žmonių gelbėjimui. E, Žvelgdamas į pasaulį, aš matau žmonės, kurie prašo pagalbos. Ir jeigu kiti nesureaguosi tų žmonių prašymus, aš maldauju jūsų padėti humanitariniams veikiems, tokiem kaip Sara ir Šonas. Aš tikiu jūsų humaniškumu. Ką jūs darytumėte, jeigu mm, prieš jūs būtų mestas melas, būtų, jūs būtumėte apkaltinti. E, kad esate blogio, nesažiningumo ir me melo įsikūnymas. Aš taip jaučiausi ir aš tikiuosi, kad aš nepraleisiu likusio gyvenimo už grotų. Tačiau išlieka rizika, kad e, žmonės bus apkaltinti dėl to, kad jie padeda nelaimės ištiktiems žmonėms. Humanitarinės Pag, pagal, humanitarinė pagalbai turi būti taikoma išimtis, neturi būti baudžiama už tai, tai būtina. Taip pat reikia gerinti prieimimo sąlygas. Nevyriausybinės organizacijos ir savarankiški, e, savarankiškai dirbantis savanoriai turi būti apsaugoti nuo e, būdžiamųjų sankcijų. Es reikia įgyvendinti galiojančius, reformuoti galiojančius įstatymus, tačiau tai per naktį nenutiks. Ir jeigu mes apsimesime, kad nematome, kad dabar žmonės šiuo metu žmonės kesta, tai nebus tinkamas atsakas. Tai neteisėta. Pagal tarptautinę teisę, bet koks laivas, e, kurio pagalbos žinia pasiekė, pasiekė jūs, jums tenka prievolė padėti jam. Jeigu to nepadarai, tai yra nusikaltimas e, tyčinio, dėl tyčinio neveikimo reikia nuolatinio sprendimo reformos, galimybės užtikrinti migrantams jų pagrindinės teisės. Ponės ir ponai, aš nusižeminu šiandien prieš jūs ir prašau jūsų padėti humanitariniams veikėjams, kuriems patikti kaltinimai dėl to, kad jie ėjo paskui savo idealus ir norėjo padėti, sutikti pagalbą kitiems humaniškumo vardan. Aš noriu padėkoti visiems sav, e, savanoriams, kurie e, rizikuoja savo gyvybėmis kitų e, vardan. Be jų mūsų laukia dar didesnė katastrofa Europoje. Um... Ačiū. Dabar perimsime bėgį ir išklausysime to, kaip valstybė narė susitvarko su padėjimo direktyva iš nacionalinės perspektyvos. Jean de Cron yra migracijos ir vidaus reikalų ministerijos Prancūzijoje atitinkamo padalinio direktorius. Taigi jis pasakos apie tai, kaip Prancūzija gyvenina šią direktyvą. Taigi prašau Jums 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, dėkoju už kvietimą Aš neketinu kalbėti visų valstybių narių vardu, bet aš pristatysiu Prancūzijos atvejį ir pristatysiu teisinį, teisinius aspektus. Tačiau ne, žinau, kad kaip jūs, ponė pirmininkė, ir priminėte savo įžanginėme žodyje ir kaip e, išryškino ankstesni kalbėtojai, čia yra labai svarbus ir humaniškumo elementas šiam, šioje srityje ir valstybės narės nėra kažkokie tai šaltakraujai monstrai, jos atsižvelgia į šį humaniškumo aspektą ir neteisėtos migracijos reiškinys per viduržėmio jūrą, aišku, labai svarbus kalbant ir apie prevencijos politiką ir kovą su priekeiviai žmonėmis. Ir aišku, mes galime, ne, gal, ne, negalime kalbėti vien tik tai apie sankcijas ar, ar baudžiamosios teisės priemonės šioje srityje. Uh, Neišsiplėsdamas labai ilgai, aš nori, nenorėčiau kalbėti apie 2002 metų direktyvą, matyt visi ją žinote, tai yra mūsų šiandienio posėdžio aptariama tema. Prancūzija perkelė šią direktyvą ir savo teisės aktuose jau buvo numatytos sankcijos dėl padėjimo nelegaliems migrantams, bet aišku, buvo sudarintos priemonės su direktyvos nuostatomis ir kai buvo perkelta ši direktyva 16 metais buvo įvertintas jos perkelimas. Aš nekalbėsiu labai daug apie e, faktus, apie patį emigracijos reiškinį. Frontexo atstovas, aš manau, daugiau apie tai papasakos ir kur kas geriau nei aš. Aš jis daugiau galbūt žino apie visą tą techniką ir panašiai susijusią su imigracija, bet aš tiesiog norėčiau kalbėti daugiau apie teisinius mm, Prancūzijos teisės aspektus. Kalbant apie pagalbą atvykstantiems į Prancūziją, čia yra dvi priemonės, kurios numatytos mūsų atitinkamame kodekse. Vienas straipsnis, kuris e, apibrėžia pažeidimą ir vienas straipsnis, kuris apibrėžia e, išlygos priemonės Taip pat yra kitų straipsnių, kur kalbama apie sunkinančias aplinkybės, pavyzdžiui, jeigu faktas atliekamas organizuotų nusikaltėlių kontekste ir taip pat yra išlygų, pavyzdžiui, galybė įvairių išlygų susijusių ne tik su humanitarnė pagalba ir panašiai, bet taip pat ir išlygų susijusių su, pavyzdžiui, šeimos nariais, migrantų šeimos nariais kalbant apie šeimos suvienimo tikslą ir panašiai. Kaip jau buvo pasakyta, nors, na, iš tiesų Prancūzija nėra pirmoje fronto linijoje, kalbant apie migracijos procesus, ypač e, jūrų kelius, tai ne, ne ta vieta, kur pirmiausia atvyksta imigrantai. Uh, jie atvyksta kitur prieš patekdami į Prancūziją, bet vis tiek mes esame susirūpinę e, šiuo reiškiniu dėl pagalbos tokiems žmonėms ir apskritai susirūpinę visų imigracijos, neteisėtos imigracijos reiškiniu. E, būtent dėl to, kad nuo 2015 metų mes esame numatę vidaus sienų kontrolę ir Prancūzija e, yra ta šalis, kur yra antriniai at, antrinio atvykimo tikslo šalis. Ir aišku, tai yra toks ypatingas reiškinys, kalėjų juostas e, palei Šiaurės jūrą. Iš tiesų, ten yra daug migrantų, kurie siekia patekti į Junktinę karalystę. Ir galiu pateikti šiek tiek skaičių apie Prancūziją. 17 metais mes 100 tūkstantį. 130 tūkstančių tokių užfiksavome imigrantų O kalbant apie prevenciją ir kovą su um, priekyba migrantais, Prancūzijos policijos pajėgos 100 137 tokius tinklus susekė, išaiškino, kurie prie, prekiavo tai žmonėmis, kurie gabeno juos. Uh, E, Prancūzijos baudžiamieji teismai 16 metais, aš 17 metų skaičių neturiu, tačiau 16 metais ir 17 metų skaičiai yra panašus. 170, 765 teismo sprendimus mes prieėmėme, 230 buvo įkalinta, buvo priimtos įkalinimo bausmės, o kalbant apie įkalinimo bausmes, skaičiai pastaraisiais metais markiai nesikeitė. Ir tai matome, kad tos, tie tinklai, priekybių tinklai vis labiau yra e, geriau organizuoti. Kalbant apie mūsų teisėkuros priemonės, ankstesni kalbėtojai kalbėjo apie Prancūzijos konstitucinę tarybą, kuri visai neseniai Liepos mėnesį priemė sprendimą dėl to straipsnio, apie kurį aš kalbėjau, peržiūros. E, būtent e, straipsnio, kurio numatyta išlyga padedantiesiems. Šio straipsnio redakcija prieš priimant konstituciniam teismui sprendimą ir būtent dėl to straipsnio konstitucinis teismas ir priemė savo sprendimą. Anksčiau straipsnė buvo numatyta, kad pagalba negali būti teikiama ir negali būti jokia tiesioginė, netiesioginė pagalba teikiama, jeigu tai būtų ir įgyvendinimo paslaugos ir maisto ir panašiai užsieniečiams arba bet kokia kita pagalba, kuri skirta žmogaus orumui išsaugoti. Taigi mūsų komisijos nuomonė tai buvo tinkamas direktyvos perkelimas ir Konstitucinė taryba kritikavo šią priemonę, teikdama, kad ji netitinka direktyvos nuostatoms ir konstituciniam broliškumo principui, broliškumo principui, kuris būtent ir apibrėžia šią situaciją. Ir kad tai turi padarinių, pirmiausia, kad mes privalome savo teisės aktuose numatyti išlygą, kai yra teikiama pagalba judėjimo metu, ne tik atvykimo dieną, Ir mes taip pat iš karto numatėme tam tikras išlygas, kai pagalba teikiama grinai humanitariniais tikslais. Ir buvo primtas įstatymo projektas, atsiprašau, dabar rengiamas įstatymo projektas ir mes į tą įstatymo projektą į, į, įtraukėme ir tam tikrus pakeitimus, kad galėtumėme sureaguoti į Konstitucinio teismo sprendimą. Ir naujasis to prancūzijos įstatymo tekstas ir numato tas išlygas. Ir dabar e, pagalba gali būti teikiama fiziniams asmenims. Taip pat e, teikiama pagalba, socialinė, kalbinė ar teisinė pagalba ir e, būtent jeigu tai yra daroma grinai humanitarniais tikslais. Taigi naujoje redakcijoje mažiau gal minama, minimi tam tikri faktai, tačiau kalbama apie bendrą tokią priemonę, kur yra numatomi įvairūs veiksmai, viskas, kas yra daroma grinai humanitarniais tikslais. Dar norėčiau e, kelis patikslinimus išsakyti. Pirmiausia, kai kurios nevyriausybinės organizacijos mums priekaištauja dėl to, kad mes išimties numatėme, kad nenumatėme išimties, kai yra siekiama pasipelnimo tikslų, pelno tikslų, ypač kai kalbama apie nuobaudas. Ten yra atskiras straipsnis, ir dėl operatyvinių priežasčių tai buvo daroma. Būtent kai policijos pajėgos atlieka policijos tyrimą, labai sudėtinga tuo momentu nustatyti, ar buvo ar nebuvo. Na, ne visais atvejais, bet dažnai sudėtinga nustatyti, ar buvo siekiama kažkokiu tai pasipelnimo tikslu. Ir kaip būtent yra apibrėžiama šiuo atveju, apibrėžiama šiuo atveju tas pažeidimas, uh, Ir tada, jeigu nėra to apibrėžimo, labai sudėtinga atlikti tą tyrimą policijoje. Toliau tinklai tie nusikaltėlių tinklai naudoja vis labiau pažangės visokias priemonės, E, nėra tokių tiesioginių aiškių mokėjimų, kuriuos būtų galima susekti Prancūzijoje, mokėjimai vykdomi už Prancūzijos ribų arba per tarpininkus ir tos, ta visa sistema yra labai sudėtinga. Tai yra pirmas dalykas ir tas bendras direktyvos tikslas yra įgyvendinamas, tačiau čia yra būtent du atskiri straipsniai numatyti dėl teisėkuros priežasčių, teismų, teisminių priežasčių. Ir galiausiai pagalba atvykus. Tai nėra kalbama apie konkrečias priemonės teisės nuostatose, kur būtų numatyta išlyga, kai siekiama humanitarnių, pagalb, humanitarnių tikslų. Ir būtent tai, kas 18 metais papildomai nu-, buvo numatyta, būtent pagalba viso judėjimo metu būtent e, mūsų konstitucinis teismas priėmė atitinkamą sprendimą 18 metais, kur įtvirtino tą pagalbą ir atvykimo metu, ir judėjimo metu. Ir būtent atvykimo metu tas, kuris pagelbsti Ir čia kaip ir traktuojama, kad sukūriama neteisėta situacija. Ir jeigu norime žmogui pagelbėti tokioje sudėtingoje situacijoje, reikalinga kaip ir atverti sienas pabėgėliams. Ir aišku, Prancūzijoje daugiau gal yra sausumos sienos. Ir jeigu yra migrantų, kurie pasienio regione, pavyzdžiui, Italijoje, Belgijoje ir Vokietijoje atsidūrė sudėtingoje situacijoje, mes aišku galime padėti jam palei Italijos ar Ispanijos sieną ar panašiai kalba eina apie sienos atvėrimą, iškilus būtinybei. Taigi, paskutinis mano pastebėjimas dėl to pagalbos, atvyk, pagalbos atvykimo metu. Taigi, čia aišku yra bendrai būdžiamosios teisės objektas, kadangi turi būti kažkoks tai tyčinis elementas, jeigu, nu, ta, jeigu gali būti taikomos nuobaudos ir e, aišku, čia turi būti išlyga daroma būtinybės elementui. Būtinybės atveju turi būti taikoma išlyga, jeigu kalba eina apie būtinybę išgelbėti gyvybę. E, ir tai yra tas bendrasis principas, kuris, aišku, irgi taikomas kiekvienu atveju atskirai. Uh, Taigi, pakeitus mūsų naują įstatymą, mes tikimės, kad mūsų teisė visapusiškai atitiks tas e, Europos parlamento rekomendacijas ir bus visapusiškai subalansuota, kalbant apie būtinybę teikti pagalbą atvykus ir taip pat kovojant su priekeivių žmonėmis tinklais. Ir kad Mm, taip pat bus e, nekriminalizuojami humanitarniai veiksmai. Dėkoju. Uh, Ačiū, dabar pereikime prie paskutinių dviejų svečių, po to organizuosime diskusijas. E, ponas Ledžėri, Frontex e, vykdomasis direktorius šiandien posėdėje negali dalyvauti, tačiau atsiuntė video pranešimą. Džiugu, kad šis pranešimas truks tik tai penkias minutės. Ačiū pirmininkė. Man didelė garbė ir malonumas kreiptis į Libę komiteto narius kaip Frontex agentūros vykdomasis direktorius. Mes vykdome operacijas prie ES išorės sienų. Todėl Frontex pagerų, pareigūnai yra pirmieji, kurie mat, pastebi ir padeda žmonių gabentojų aukoms, kurie atvyksta į ES. Jūs greičiausiai nežinote, tačiau Frontex jau e, šiais metais išgelbėjo 23 tūkstančius žmonių. Visos e, gelbėjimo ir paieškos operacijos, kuriuose Frontex dalyvauja, yra kontroliuojamos ir nurodymus e, jų atžvilgių teikia priemanti valstybė narė. Kai migrantai yra išlaipinami, Frontex padeda juos identifikuoti, registruoti ir patikrinti. E, kartu su nacionalinėmis e, e, sienos kontrolės tarnybomis agentūra nukreipia migrantus atitinkamoms institucijoms. Tie, kurie nori pateikti prašymą dėl prieglopščio, yra nukreipiami į prieglopščio tarnybas. Galimos žmonių gabentojų aukos yra nukreipiamos į policiją arba interna, internacionalinės organizacijas, vietos nevyriausybinės organizacijas. Nelidimi e, nepilnamečiai patikimi vaikų apsaugos institucijoms, o besilaukiančius moteris yra nukreipiamos į vietos sveikatos priežiūros e, tarnybas. E, Jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras ir daugelis e, tarptautinių bei vietos nevyriausybinių organizacijų, kaip Raudonasis kryžius ir Save the Children, dirba ir bendradarbiauja su mumis. Tačiau Frontex dalyvauja ne vien tik tai paieškos ir gelbimo operacijose. E, nuo 2011 metų prisideda prie valstybių narių ir trečiųjų šalių gebėjimų formavimo, organizuodama e, mokymo e, kursus, kaip kovoti su žmonių gabenimu ir pagerinti vaikų apsaugą prie sienų mes įgyvendame visą projektą, kurio tikslas yra nustatyti žmonių gabentojų aukas e, jiems atvykstant į ES. ES e, dirba ir stengiasi padėti valstybėms narėms, kad būtų užtikrintas e, išorės ES sienų saugumas, sauga ir geras funkcionavimas. E, kova su organizuotu nusikalstamumu yra svarbi, tačiau taip pat svarbu ir gelbėti gyvybės jūroje. Tai tokia pareiga išplaukia iš e, įsipareigojimų, kuriuos mes prisėmėme pagal tarptautinę teisę ir ES teisę. Nėra prieš priešos tarp empatijos aukai jos situacijai ir kovos su nusikalstamumu. Frontex yra įgaliotas užtikrinti e, saugumą ES teritorijoje, saugant išorės sienas, kovojant e, su organizuotu ir sunkiu tartutiniu nusikalstamumu. Agentūra e, bendradarbiauja su partneriais Europolu ir Eurojustu ir vaidina labai svarbu vaidmenį kovojant su žmonių gabentojais, migrantų kontrabanda, E, dokumentų padirbinėjimu, nelegalia ginklų e, kontrabanda, akcizo mokesčių sukčiavimu ir nusikaltimais aplinkosaugos rytyje. E, Frontex agentūra pagal jos įgaliojimą gali rinkti ir apdoroti asmeninius duomenis, kuriuos, kuriais dalinasi su Europol ir valstybėmis narėmis atliekant baudžiamuosius tyrimus. Šiuo atžvilgiu agentūra padeda nacionalinėms institucijams įgyvendinti padėjimo direktyvą. Gerbin, gerbimi nariai, Frontex yra ES agentūra, tačiau nedalyvauja politinėse diskusijose dėl padėjimo direktyvos peržiūros. Direktyvos perkelimas nacionalinę e, nacionalinį teisyną priklauso nuo valstybės narės, o kiekvienos šalies teismai priema sprendimus, ar e, buvo padėta nelegaliai migruoti ar ne. Pabaigai norėčiau pabrėžti e, tai, kad visi mes, Frontex valstybės narės, humanitarnės organizacijos, nevyriausybinės e, organizacijos, turi bendrą tikslą - padėti aukoms, jiems, joms atvykus į ES ir sumažinti tokių aukų skaičių per artimiausius mėnesius ir metus. Oh, this sort of thing always happens. Such a pain in the ass, it really is. I mean, the reason we're happy... Su ta technologija nelengva susidoroti, bet mes ją naudojamės, nes Frontex vadovas norėjo mm, pats padaryti šį rašytą pasisakymą, o ne atsiųsti vietoj savęs kitą darbuotoją, bet aišku, kartais technolo, technologija krečia pokštus, bet jis iš tikrųjų atvyksta nuolatos į mūsų po, į susitikimus su mumis, nors jo mm, darbas yra. Nors jam tenka daugybė užduočių, jo darbo tarka yra tikrai įtempta. Ir Kadangi liko tik tai, vo, kaip čia, du komiteto nariai, norėčiau kreiptis į komisiją. Žinau, kad jūs esate paruošę pasisakymą, jums numatytos 10 minučių, tačiau šiame klausime kalbame apie direktyvą ir gairias. Pažvelkime į viską lankščiau, kada jūsų nuomonė tos gairias gali būti parengtos. Bet jeigu to negalime padaryti, gal galite aptarti dabartinę padėtį. Reikime sutelkti dėmesį, nes čia esančios kelios narės, keli nariai, jums užduos tikrai daug klausimų. E, dar keturias minutės jums skiriu, nes kitaip aš liksiu vienas, tos narės išeis. Kalbėkite apie tai, kada tikėtis komisijos gairių pasirodymo ir įdomu, kada jos bus parengtos, nes tikriausiai ne, s, būtų naivu tikėtis e, tos direktyvos peržiūros atimiausioje ateityje, nes žmonės žūna, niekas nesikeičia. Čia yra du žmonės, kurie dirba prieš akinėse gretose, e, bet turime kažką pasakyti ir parlamento vardu. Kreipiamės į komisiją prašydami imti šios užduoties, nes tai pirmasis žingsnis, kurį galime žengti. Žinau, kad jūs atvykote mums papasakoti apie tai, todėl prašyčiau sutelkti dėmesį tuos klausimus. Pabandykite e, tai, į tai susitelkti. Ačiū pirmininkė. Praleidžiu savo kalbą ir perinu prie klausimų, kuriuos jūs uždavėte. Manau, po labai tokių uh, sukrečiančių pasisakymų, kuriuos išgirdome ir Frontex vadovo pasisakymo, jau turime ir taip pat Prancūzijos vyriausybės atstovo labai vertingo pasisakymo ir noriu padėkoti Jums už šią iniciatyvą, pasidomėti ir valstybių narių perspektyvą į šią situaciją. Taigi viskas jau pristatyta. Prašėte, kad aš kalbėčiau konkrečiai, pereinu iš karto prie gairių ir rezoliucijos, kurią jūs priėmėte šių metų Liepos mėnesį. Mums svarbiausias klausimas po to, kai 2017-aisiais buvo parengtas direktyvos vertinimas. Mums svarbiausia ne darbų tvarkaraštis, bet aktualumo ir poveikio aspektai. Kitaip sakant, ar tos gairės, arba bet kokios kitos teisėkuros priemonės, direktyvos keitimas duos apčiopiamą poveikį, tokį poveikį, kurio mes visi laukiame ir tikimės. Remdamėsi mūsų pačių parengtą analizę, e, vertinant direktyvą bei taip pat vertinant visą nuo, nuo to momento mūsų atliktą darbą, iki šiol nepakeitė praėjusiu metu išvadų. Tai yra būtent neteisėkauros priemonėmis ar ir negairėmis mes surasime ilgalaikį sprendimą uh, ir palengvinsime situaciją, bandydami atremti humanitarinę tragediją, kurią stebime, apie kurią skaitome, nes nėra sisteminio sprendimo Europoje sąjung, Europos Sąjunga migra, migracijos rautų valdymos srityje. Kodėl taip sakau? Praėjusiu metu vertinime parengtos dvi išvados, kurios veikiausiai nepasikeitė. Visų pirma, nors ir išimtys humanitarnės pagalbos teikimui egzistuoja valstybių narių įstatymuose, visose val, valstybėse, kurios dirba Frontex, nežiūrinti nieką, e, praktiškai viskas vyksta kitaip. Tai yra jokia teisė, kuri nepriemonė, nei direktyva, nei, nei jo lab gairės ne, nepadarys tokio poveikio, kokio mes norime ir ieškome. Kita mūsų atlikto vertinimo išvada yra ta, kad Nėra pakankamai įrodymų. Bent jau 17 metais tokia išvada buvo padaryta, kurios suteiktų mums pagrindą ir leistų mums projektuoti, kurią kryptimi eiti. Ir todėl šiais metais pradėjome procesą, štai kokį procesą, pasikvietėme pilietinės visuomenės veikėjus, kurie turi duomenų, informacijos ir kurie vaidina vaidmenį tokiose situacijose, kad jie pradėtų mums kaupti tuos įrodymus, faktus, informaciją. Tai yra ne tik paieškų ir gelbėjimo operacijos Žviduržėme jūroje, pažiūrėjau, Prancūzijos atliktos. Visa, tai, tai gauna visiškai kitokį matmenį, kai kuriuose valstybėse narėse, kalbu apie požiūrį į nevyriausybinės organizacijas. Uh, egzistuoja labai, labai didelė veiksmų įvairovė, situacijų įvairovė, kurias reikia uh, į, įforminti ir pasirinkti teisėkuros sprendimus ir politiką. Kaip jau sakiau, mes pradėjome šį procesą, įvyko pirmasis šiais metais susitikimas, laukiame to susitikimo tasos, laukiame atsakymų iš, viso, iš plėtinės visuomenės veikėjų, su jais pradėjome dirbti, netgi pasiūlėme jiems galimybę uh, ir sukūrėme platformą, kad jie galėtų tiesiogiai savikauti su vyriausybinės ryties, vyriaus, vyriausybinio sektoriaus atstovais, nes jie yra kita istorijos pusė. Sprendimai slypi valstybių narių įstatymuose arba prokurorų sprendimuose, teismų sprendimuose. Uh, Nacionalinės institucijos vaidina svarbiausią vaidmenį. Šią platformą sukūrėme, naudotis ją pasiūlėme ir turime surinkti daugiau informacijos duomenų, kad ir tie veikėjai turi aiškiai pademonstruoti valią, norą veikti ir tą informaciją. Taip pat apibendrinsime. Dar porą dalykų, kur, kurie nebuvo paminėti pasisakymuose kolegų. Turime nepamiršti, kad nežiūrint sukrečiančių e, e, istorijų, nutikimų, kurie atskleidžia žmogiškosios tragedijos matmenį. Negalime pamiršti, kad šimtai tūkstančių gyvybių buvo išgelbėtos per pasarosius dviejus, trejus metus. Tai taip pat faktas, kurio negalime pamiršti, buvo paminėti teisėti e, migracijos kanalai jų nėra tiek daug, jie nėra tokie įvairūs ir tokie e, patrauklus, kaip komisija norėtų, bet pirmą kartą ES daugiau nei bet kada išduota e, leidimo apsigyventi ir ES mastu valstybės narės e, deklaravo pasirengę priimti daug daugiau žmonių, perskirstomų asmenų. Tai susijęs su e, visapusišku teisės e, priemonių rinkiniu, kurių, kurį patikėme prieš du tris metus ir kurį pildėme pastarosius du metus. Ir kaip jūs geriau nežinote, kai kurie, teisės akt, kai kurie tai teisės aktai yra įstrigę. Mes tikimės, mes labiausiai išvelgiame į tas te, te, teisės priemonės, kur, kurios mūsų nuomonė atneš daug laukiamus sprendimus jei ne, mes e, toliau rinksime reikalingą medžiagą, bet mano nuomonė sprendimą turėtų pasiūlyti priemonių rinkinio patvirtinimas. Yra perkelimo, asmenų perkelimo sistema, prieglopščio teikimo sistema. Viskas yra tame priemonių pasiūlymų rinkinyje ir jeigu viskas bus patvirtinta, mūsų situacija tikrai pagerėtų. E, prašau, nepasitraukite iš savo vietos, nes gali būti klausimų. Galbūt aš naiviai mastau, bet iki kadencijos pabaigos ne, ne, ne, nereikia tikėtis, kad bus peržiūrėtas tas rinkinys. Bet vis tiek aš tą klausimą formaliai užduosiu, nes būtent to mums reikia. Taigi dvi kolegės čia salėje esančios yra aktyvios šioje srityje ir puikiai tą sritį išmano. Ir dabar diskusija. Barbara Spinelį, prašau. Grazie, prezidente. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Nestler ir ponui Aldin Salama, kuris įkūrė e, nevyriausybinę organizaciją e, Team Humanity. Taip pat Norėčiau padėkoti e, studijos, studijos autoriams, e, studijos, kuri buvo čia pristatyta. E, turiu paneigti tai, ką sakė komisija. Direktyvos per, peržiūra yra būtina. Reikia ieškoti naujo požiūrio, kaip mes ir sakome mūsų rezoliucijoje galbūt e, ilgalaikė perspektyvoje tai nepadės įspręsti problemos, tačiau būtent e, trumpalaikėje perspektyvoje reikia reaguoti, nes e, būtent dabar nevyriausybinės organizacijos sulaukia kaltinimų padėjus nelegaliems migrantams. ES yra patvirtinusi daug teisės aktų Viena iš, vienas iš jų yra e, padėjimo direktyva. Jie kertasi su jungtinių tautų e, dokumentais, e, pagal kuriuos pagalba žmonėms, kurie atsidūrė sudėtingoje situacijoje, o konkrečiai parama nelydimiems e, mažamečiams yra būtina. Tuo tarpu pagal direktyvą yra numatyta šiuo atžvilgiu opcija valstybėms narėms, o ne prievolė. Įvairiose valstybėse narėse, pradedant nuo Italijos, vadovaujamasi politinė strategija. Labai tikslę politinę strategiją. Bandoma e, paversti migracijos politiką išorės politiką. Būtent e, pagal šią e, strategiją siekiama bausti bet kuriuos asmenys, kurie padeda trečių šalių piliečiams neturintiems dokumentų ES. Pateiksiu keletą pavyzdžių iš Italijos. Šiuo metu e, susidūrėme su štai kokia situacija. Visų pirma, e, buvo imtasi veiksmų prieš laivus, kurie gelbėja migrantus viduržėmio jūroje. Tie laivai buvo netgi įvardinami kaip net kaip nevatai taksi e, kuriais buvo gabenami nelegalūs migrantai. Situacija sudėtingėjo, kadangi buvo e, panašioje situacijoje atsidūrė ir Italijos kariniai laivai. Kitaip tariant, e, matote, netgi pačioje Italijoje tarp skirtingų struktūrų egzistuoja e, konfliktas. Išorės sienos Italijoje kaip ir uždaromos, tačiau visa tai kertasi E, su e, Italijos gynybos ministerijos veiksmais. Nes dar kartą kartoju, kad e, Italijos karinių veiklų, laivų veikla yra kriminalizuojama. Dėl tos priežasties atrodo, kad nebėra didžiulio, nebėra aiškumo, kaip su kuo elgtis, kaip elgtis su migrantų neturinčių e, dokumentų, nelegalių migrantų, e, nusikaltelių. Jeigu Italijos pilietis e, padeda vienam iš tokių žmonių, gali rizikuoti netgi savo pilietybę. Ir aš laikausi nuomonės, kad visa tai daroma politinės strategijos kontekste. Taigi, jeigu jūs sakote, kad nereikalingas joks naujas požiūris, man atrodo, kad tai tikrai taip nėra. Ačiū, Barbara. Dabar žvelgiu į rezoliuciją. Rezoliucija buvo patvirtinta šiais metais. Ten kalbama apie tai, kad reikalingos mm, ES gairės. Tačiau Kalbant apie nelegalią migraciją, ten sakoma, kad e, bet kokiems žmonėms, kuriems reikalinga pagalba, padedantis žmonės e, neturėtų sulaukti sankcijų. Šios rezoliucijos tikslas E, tiksliau pats tekstas galbūt buvo diskusijų metu sušvelnintas. Aš noriu dabar čia tiesiog priminti, kas atsitiko. Mari Kristin, dabar suteiksiu žodį tau, po to suteiksiu žodį mūsų svečiams. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti keturiems kalbėtojams už tai, kad e, paaiškinote, patikslinote Europos parlamento rezoliuciją ir nušvietėte mums, kaip vyksta e, direktyvos įgyvendinimas. E, Europos parlamento ma, dauguma mano, kad negalima painioti humanitarnės pagalbos su žmonių gabenimu, su nusikaltimu. Aš sakyčiau, kad stinga tam tikrų priemonių. Pavyzdžiui, gelbėj, dėl gelbėjimo operacijų jūroje, po to, kai pasibaigė operacija Mare Nostrum, ypač atsižvelgiant į tai, ką žmonės išgyvena viduržėme jūroje šiandien, tai nereiškia, kad mes čia esantis nepripažįstame, kad yra gelbėjimo operacijų jūroje, bet po susidariusios padėties Italijoje, kaip gelbėjami žmonės jūroje, jeigu yra nevyriausybinių organizacijų laivas ir jeigu oficialios ES institucijos užsima gelbėjimu, kaip tai vyksta, kas ką tai daro, būtų gerai, kad mes tai žinoti, gerai būtų tai žinoti. Ir kodėl taip keliamas vėjas, kodėl skambiname pavojaus varpai keturios valstybės narės nusprendė priimti penk, daugiau nei 50 e, žmonių. O kur kitos valstybės narės? Kodėl jos nesugeba priimti e, laivo? Pone Degun, tai pasakytina ir apie Prancūziją. Mes tikrai neprilykstame Danijai Ir mūsų padėtis geresnė nei Prancūzijos. Ispanija atvėrė savo uostą, nors laivas praplaukė Korsika. Tas laivas, kurį priėmė Ispanija. Man atrodo, kad buvo paprasčiau jam sustoti Korsikoje, o ne plaukti iki Barcelonos. Atrodo, kad Prancūzijos tai neliečia ir ji. E, e, pareiškė, kad ji atstato, įveda sienų kontrolę dėl terorizmo. Toks oficialus paaiškinimas, tačiau tarp Italijos ir Prancūzijos migrantų srauto nėra. Prancūzija tiesiog atsisako taikyti tarptautinę europinę teisę ir žmonės vykdantis veiklą šioje srityje buvo nuteis, apkalti, apkaltinti keletą kartų, kad nesilaiko įstatymų. Man įdomu, ką jūs sakote, bet būtų gerai, kad patikslintumėte, kokia yra situacija, kokios yra teisės ir kaip užtikrinamas yra galiojančių nuostatų įgyvendinimas ir tarptautinės teisės įgyvendinimas. Man kilo ke kai kurių abejonių, nes čia yra Prancūzijos atsakingų institucijų atstovas, jis kalbėjo apie konstitucinės tarybos sprendimo įgyvendinimą. Man šiek tiek kyla bejonių dėl tų nuostatų perkeltų sklandumo ir to konstitucinės tarybos pripažįstamo brolybės principo užtikrinimo. Mm, čia remiuosi konkrečių straipsnių, tačiau nesuprantu, kaip ir tą sakė daugelis NVO Prancūzijos vyriausybei, kaip atskirti tiesioginę pagalbą nuo netiesioginės pagalbos. Ir aš nesuprantu tų sąsojų, kurias jūs i, i, nubrėžėte ir tai dar susijęte su pelno siekiančia veikla. Tai ne tas pats dalykas. Be to, jūs, tiksliau, Prancūzijos institucijos, Prancūzijos vyriausybė, uh, dar pridūrėte kai ką, ko nėra konstitucinės tarybos sprendime. Jūs kalbėjote griežtai, apie griežtai humanitarinę veiklą. Tarybos sprendime kalbama apie visas operacijas vykdomas humanitariniais tikslais, o jūs kalbėjote apie tik tai išimtinai humanitarinės operacijas vėlgi prisiminsiu tą atskirti tarp tiesioginės ir netiesioginės pagalbos. kai kurios prancūzijos jurisdikcijos, drįs, kurios drįsta drįsta teikti, kad kalba eina ir apie netiesioginę pagalbą, nes veikėjai aktyvistai buvo apkaltinti, tarkim, tuo, kad jie e, norėjo teikti net, neteisėtą pagalbą. Aktyvistai nuo šiol bus e, teisiami, nuteisiami dėl to, kad jie suteikė pagalbą nelaimėje atsidūrusiems žmonėms, suteikė humanitarinę pagalbą. Man atrodo, kad į tai reiktų įsigilinti ir išsiaiškinti, kokia yra komisijos pozicija, nes atsiranda per nelik daug laisvės nuostatų interpretavimui kai kalba eina apie humanitarniais tikslais vykdomas operacijas. Ir galiausiai mane šiek tiek nustebino komisijos atstovo pasisakymas, nes jis nubrėžė paralelės tarp išgelbėtų gyvybių. Aš sutinku, mes džiaugiamės visi, kad e, išgelbėtos gyvybės, bet kaip minėjo kai kurie kalbėtojai, žuvusiųjų e, ir tų, kurie sėkmingai kirto jūrą, santykis yra e, labai dis, nesubalansuotas, daug daugiau žmonių žūna nei, nei sėkmingai kerta jūrą. Kodėl taip yra, nes nėra teisėtų migracijos kanalų. Jūs sakote, kad rekordiškai didelis skaičius leidimo apsigyventi buvo išduotas, bet kas juos išdavė? Pamatysite, kad viduržėmio jūros problemos klausimas, problema nesprendžiama viskas susiveda į humanitarinę pagalbą. Negalite susijęti padėti viduržėmio jūroje su išduotu apsigyventi leidimų skaičiumi. Praėjusiais metais Laurai teko ukrainiečiams ir lenkams. Aš nemanau, kad tai kažkaip susijęs su padėtimi viduržėmio jūroje. Anna Gomes, Anna. Ačiū ir galiausiai Ana Gomes. Aš pritariu tiems, kurie mano šalyje Portugalijoje ragina Portugalijos vyriausybę nuleisti mūsų, suteikti mūsų šalies vėliavą akvarius ir kitiems laivams, kurie plaukia viduržėmio jūroje ir gelbsti gyvybės. Tokiu būdu mes išgelbėtume savo garbę, dorumą, humaniškumą. Ir kas to nesupranta, tai mano nuomonė nėra vertas dirbti Europos Sąjungoje šiame kontekste. Tos gairės sakoma, kad neprisidės labai daug, jeigu mūsų valstybės narės jų nesilaikys savo prievolių, humanitarinių įsipareigojimų ir pagrindinių teisių prievolės pagal sutartis ir tarptautinės priemonės. Ir man siaubinga girdėti tai, kad netgi kai kurios vyriausybės, kurių nevaldo dešinieji ekstremistai, fašistai, vis tiek perina prie fašistinės retorikos, kaip Salvini ir jo siebrai, kurie kalba apie tuos, kurie priima nevyriausybinės organizacijas ir uh, apie tai, kad tie, kurie gelbsti gyvybės, gali būti kriminalizuojami kaip priekeiviai žmonėmis. Tai tokios vyriausybės, kurios netveria saugių teisėtų kelių pabėgėliams ir prieglopšio prašytojams, ar migracijos valdymui yra iš tikrųjų tie, kurie maitina tuos nusikaltelių tinklus, kurie prekiauja žmonėmis ir migrantais. Tai nėra humanitariniai spastai, tai yra verslo spastai. Ir nenumat, nesuteikdami saugių teisėtų kelių, jie leidžia priekeiviam žmonėmis valdyti tuos žmonių srautus. Kaip ponas Gutierėš, Junktinių tautų generalinis sekretarius, sekretorius pasakė, kai jis buvo Junktinių tautų vyriausiasis įgaliotinis pabėgėlių klausimais. Taigi aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad man net šlikštu girdėti tam tikras pozicijas, kurias išsako ES institucijų vyriausybių atstovai arba nesilaiko tam tikrų pozicijų. Ir aš norėčiau paraginti, jeigu garės jau nereikalingos ir nenaudingos, tai prašau, ponė Junker, ponė Morgerini, ponė Avromopolis ir visi komisarai, aiškiai ir pasakykite toms vyriausybėms, kokie yra jų humanitariniai teisiniai įsipareigojimai. Jų įsipareigojimai yra padėti gelbėti gyvybės ir organizuoti migrantų srautus, pabėgėlių srautus, kad jie ne, nepatektų į mafijos ir priekyvių žmonėmis rankas. Ir taip pat mes turime atkreipti jų dėmesį į tai, jie ne, ne, visiškai užsimerkia prieš tos turting, užsieniečius turtingus, kurie nusiperka auksinės vizas. Tai yra sistema, kai yra organizuojamas, organizuo, or, organizuojamas nusikaltėlių importas į ES. Pirmininkas, dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams ir visiems kitiems, kurie atvyko šiandieną. Ir dar vienas klausimas Konstantinui Nestleriui, gydytojui ir Salam Aldin. Gal toks trumpas jūsų pastebėjimas pabaigai, reaguojant į Barbaros Spinelį ir ponios Veržyje klausimus. Ir Ana Gomeš, kuri, kuri dabar jau išeina. Gal galėtumėte taip trumpai sureaguoti ir taip pat man ir tikriausiai kitiems nariams yra įdomu sužinoti štai, ką esame sudėtingoje situacijoje. Ir jums matyt irgi liūdna matyti tai, kad teisės aktų rengėjai pasimetę. Pasimetę visiškai, net nerandu geresnio žodžio. Ir žinote, kokia yra politika ir kas vyksta nacionalinėse valstybės narėse. Pone Spinelį kalbėjo apie Italijos padėtį. Išgirdome, kas yra Prancūzijoje ir jūs matote, kad kokia ES situacija. Ji labai skaidri Mes tikrai bandome viską čia sutvarkyti, bet ji yra tokia, kokia yra. Taigi, iš nevyriausybinio organizacijų pusės ir jūsų asmeninės perspektyvos, jūsų ir saldino salimo, kurie bando padėti, kaip jūs tai vertinate? Ir kaip, kokią išvelgiate tą ateitį? kalbant apie kitas humanitarines organizacijas, kurios bando padėti, kaip jie jaučiasi ir ką jie galvoja apie šią situaciją, bet kadangi jūs atvykote, gal galėtumėte mums pateikti daugiau idėjų, apibendrindami diskusijas. Dėkoju dar visiems kolegoms. kolegoms kolegų iš vyriausybės mes tikrai nenorime užsipulti. Uh, Aišku, yra rimtas pasiūlymas, mes norėjome išklausyti, kaip jį reaguoja valstybės narės, norėjome išklausyti komisijos pusės, komisijos nuomonės. Taigi, iš dešinės į kairę dabar visiems suteiksiu žodį. Kiekvienam kelias minutės. Prašau ir po to pusė šešių baigsime darbą. Pradėsime nuo dok, daktaro Neslerio ir po to persime prie kitų kalbėtojų. Gal tokį paskutinį apibendinantį žodį, prašau. Ačiū dėl to klausimo, kurį uždavėte, kaip politinės diskusijos yra vertinamos tarp nevyriausybinės organizacijos darbuotojų ir aš kalbu daugiausia apie žmonės, kurie užsieima gelbėjimu ir paieškomis. Yra daug nusivylimo, kai buvo pradėtas tas darbas. Pagrindinis tikslas buvo skleisti informaciją apie tai, kad trūksta pajėgumų viduržėmio jūroje ir mes pozityviai buvome nusiteikę ir galvojame, kad atlikdami tokį darbą ir informuodami apie tai, kas vyksta, kad viskas pagerės, kad ES nacionalinės <laughs> pasienio pakrančių apsaugos tarnybos kažką padarys, matydami, kad miršta žmonės jūroje ir kad bus siekiama sukurti saugius kelius į Europą, kad pabėgėliai ir migrantai nebūtų verčiami rinktis tą rizikingą kelią, rizikuoti savo gyvybę, pasiduoti į priekeivių rankas. Taigi didžiulis nusivylimas matomas pastaruoju metu būtent, kad niekas nėra daroma ir mūsų operacijos darosi vis platesnės, vis daugiau įtraukiama laivų, bet valstybės neorganizuoja daugiau gelbėjimo darbų ir labai sunku mums numatyti ateitį. Mes manome, kad mes Europą tapsime australietiškų modelių, kur nėra teisėtų būdų patekti į mūsų žemyną ir bus taikoma labai griežta uždaros sienos politika. Tai mus labai nuvilia Mes visi ten buvome vietoje, matėme, kas vyksta, matėme žmonės. Viešai apie juos yra kalbama, apie juos kaip apie lygą ar kokius tai laukinius, kurie bando patekti į Europą. Mes matėme juos, matėme jų veidus ir jų kančias. Ir labai liūdna matyti, kaip vyksta tos viešos diskusijos, kas yra sakoma viešai ir tas e, teisėkuros darbas, persekiojimas valstybių narių, valstybėse narėse tik išaugo. Dėkoju. Dėkoju už atliekamą darbą, dėkoju kolegoms, kurie dirba įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, humanitarnės pagalbos teikėjus. Ačiū Jums labai ir dėkoju dar kartą. Tikiuosi, kad nepersime prie australietiško modelio, bet jūs labai akivaizdžiai ir vaizdžiai pasakėte, papasakote, ką jūs jaučiate ir kaip jaučiatės. Ir, na, nėra ketinimų kažkokių tai pakviesti valstybių narių atstovus, kad juos užpultumėme. Ne, mūsų ketinimas yra surenkti subalansuotas diskusijas ir išklausyti ir valstybių narių nuomonės. Ir aš žinau, kad buvo keletas pastabų išsakyta jūsų adresu, gal galėtumėte, ponė Dekrūnė, sureaguoti ir gal uh, apibendrinantį žodį tarti, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš gal pirmiausia norėčiau atsakyti į klausimą, kurį jūs uždavėte, tokį bendro pabudžio klausimą dėl to, kaip mes vertiname situaciją. Aš manau, kad akivaizdu, jog ta situacija, kai žmonės, kurie keliauja, kurie patenka, pavyzdžiui, Italijos laivą ar ir neįmanoma tai žmonėmis pasirūpinti, tai yra nenormali situacija ir tokia situacija netoleruotina. Tačiau sprendimas, aišku, akivaizdu tai, ką daro nevyriausybinės organizacijos, tą gelbėjimo darbą, kuris yra labai svarbus ir aš tikrai labai gerbiu tą darbą, tačiau reikia reaguoti šio reiškinio šaknis priežastis, nes komisija ir valstybės narės turi taikyti arba daugia šalės kažkokias, arba dvi šalės priemonę su Afriko šalimis, su Viduržėmio jūros regiono pietinėmis šalimis, Sahelio šalimis, Malio, Nigeriu ir panašiai. Ir yra tam tikrų iniciatyvų imtasi, valeto susitikime buvo apie tai kalbama yra bandomas kažkaip e, sustabdyti tą, tuos srautus per viduržėmio jūrą. Tai yra labai, aišku, svarbu. Na, o kalbant apie tai, kas mums yra aktualu, šiandieną, kalbant apie tai, kaip yra taikomos sankcijos, nuobaudos tiems, kurie gelbsti, padeda tiems atvykėliams, tai aš norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Zutiračiai būtent, kad mes galėtumėme pagerinti tą redakciją. Aš nekalbu apie kitų valstybių narių baudžiamąjį kodeksą, bet Prancūzijoje mes bandėme jį pakoreguoti, pagerinti, kiek įmanoma, tačiau problema daugiausiai yra susijusi su tuo, kaip tas tekstas yra taikomas. Direktyva, man atrodo, yra bendrai paėmus pakankama priemonė. Aišku, galime ją visada tobulinti, tačiau kalbant ir apie nacionalinius įstatymus, tas pats pasakytina, bet labai svarbu, kad tie teisės aktai būtų įgyvendinami e, teismuose homogeniškai, vienodai ir būtų taikoma teksto dvasia ir raidė. Nežinau, ar turiu dar vieną minutę, kad galėčiau atsakyti ponios veržėt pastabas, bet aš nenorėčiau, kad tai būtų prancūziškas dialogas tarp dviejų prancūzijos atstovų. Gal to ir nedarykite, bet gal labai trumpai. Uh, nes turime tik kelias minutės kitiems kolegoms pasakyti. Gal vieną paskutinę pastabą sureaguodamas tai, ką sakė verži, ponia Veržė. Na gerai. Prancūzijos pozicija. Kalbant apie tuos laivus viduržėmio jūroje, tai yra tie laivai, kurie iš principo jiems galioja jūros teisė. ir tokių laivų prieimimas į pirmą saugų uostą turi būti užtikrinamas. Taip pat yra kitas papildomas klausimas e, susijęs su, su valstybių narių solidarumu. Tai, kas buvo padaryta su tais 58 žmonėmis, kurie plaukė akvarijus laivu, tai iš tiesų tai buvo neįtikėtina, buvo keturios valstybės galiausiai susitarė rėmėsi veiksmų, tačiau mes turime siekti geriau organizuoti tą europinį solidarumą. Štai kur esmė. Dėkoju. Um, Mr. Tudorach. Um, Panas Tudoračik, ką Jūs manote, mes galėtumėm padaryti? Dėkoju, trumpai. Norėčiau pasinaudoti Junkerio žodžiais ir e, taip sureaguoti į iškeltus klausimus. Junkeris e, pasakė, kad e, jis pats nusprendė, pasakė, kad šiandien E, ieškodami sprendimo 50 žmonių ir rytoj, galbūt ieškant kito sprendimo 50 žmonių, nepadėsi spręsti bendros problemos. Reikalingis e, struktūrizuoti sprendimai, pagristi solidarumu, apie ką kalbėjo kolega iš Prancūzijos. Ir tokie sprendimai yra reikalingi šiandieną egzistuoja labai puikia apibrieštis, kas yra kontrabanda, kas yra žmonių gabenimas. Taip pat egzistuoja ir e, apibrieštis, kas yra humanitarnė pagalba. Tačiau ką daro teismai su šiomis samokomis, tai jau priklauso nuo e, teismų, kokie sprendimai yra priimami nacionaliniu lygmeniu. Pagrindinis tikslas yra užkirsti kelią, kad pilietinė visuomenė neatsidurtų e, tokioje situacijoje ir mes tikimės, kad priemonės, kurias mes numatom, numatėme mūsų pasiūlymą, padės tai padaryti, o teisė, kurios e, procesų dalyviai ras e, valios patvirtinti pasiūlymą. Ačiū ponui Tudoračik. Dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Aldeina. Kaip ir jūsų kolegai, norėčiau padėkoti už atliktą darbą. Paskutinės mintis. Ką galėtumėt pasakyti, žinau, kad nėra lengva, tačiau prašom jūsų teikiamas žodis. Aš noriu, kad būtų padėtas taškas, kad humanitariniai, humanitariniai pagal, humanitarinę pagalbą teikiantys žmonės nebūtų baudžiami. Šiuo metu yra daug žmonių, kurie sėdi kalėjimuose vien dėl to, kad e, tam tikri politinikai mano, kad jeigu jie atsidūrė e, kalėjime, e, migrantai nebetvyks į Graikiją. Aš žinau, kaip yra sunku, kai tau iškeliami tokie rimti kaltinimai, e, dėl kurių gali rizikuoti įkalinimu iki gyvos galvos. Noriu, kad e, būtų imtas veiksmų, kad e, humanitarnės pagalbos teikėjai būtų paleisti iš kalėjimų. Pirmininkas, ačiū. Ačiū Jums e, už e, darbą. E, galutinį žodį tars mūsų du kolegos, kurie pristatė studiją, kas, ką būtų galima padaryti artimiausioje ateityje. Trumpai norėčiau pabrėžti, kad kalba eina ne vien tik apie viduržymio jūrą, nes, kaip matėte, per šias diskusijas problema kyla ir prie sausumos sienų, e, ir valstybėse narėse. Valstybės narės tampa vis atšiauresnės e, migrantams. Ir kai kalbame apie viduržėmio jūrą, nereikėtų pamiršti, kad tai nėra vienintelė vieta, kur susidurima su problemomis. Kitas dalykas yra e, 2021-2027 metų e, laikotarpiui skirtas biudžetas e, padidintas e, tris kartus, tai yra 359 milijonai, 35,9 milijardai. Mes pažiūrėsime, kaip šios lėšos bus paskirstytos. Matome, kad 2 procentai yra skirti mokymams. E, suprantu, kad e, e, išsklaidyti sudėtingas kriminalinės struktūras reikia daug lėšo, daug daugiau negu, pavyzdžiui, reikėtų tokiems žmonėms kaip ponas Alden. 75 pro, žmonės žuvo Austrijoje. Jie buvo gabenami iš Vengrijos sunkvežimių. Dvi šalės galėjo E, susekti kontra, kontrabandą vykdančius asmenis. Tačiau e, aš ir Lina e, susisiekiau su žmonėmis, kurie E, buvo gabenami. Jie sakė, kad mums trūko oro, mes negalėjome kvepuoti, tačiau nieko nebuvo galima padaryti, todėl kad dvi šalis nebendradarbiavo. Taigi laikausi nuomonės, kad biudžeto lėšos galėtų būti panaudojamos kovoti su kontrabanda. Ataskaita turėtų e, būti paviešinta e, spalio mėnesį. Turiu menį, kad E, informacijos galėsite gauti daugiau apie studiją būtent e, spalį. Lina, prašome. E, migrantų gabenimas - tai yra nauja terorizmo forma. Mes atsisakome tam tikrų teisių, kad būtų pasiektas politinis tikslas. Ir kaip mes matėme, politinės bylos tampa politizuotos, plačiai nušviečiamos žiniasklaidos ir, kaip sakė kolega, teisėjai turėtų būti nepriklausomi ir priimti sprendimus atskirų vilų atveju. Tačiau e, matome, kas vyksta su teisės viršinybė ir e, gali būti taip, kad e, bylos bus politizuotos tarkim, Vengrijoje ir kitose šalyse. Taigi kyla labai daug klausimų dėl teisės viršinybės, dėl migrantų gabenimo, kokia yra su tuo situacija. Dabar šis klausimas yra labai aukštai politinė darbo atvarkė, visi atrodo siūlo e, savo sprendimus. Ir e, Ir nebūtinai e, tokie sprendimai dera su pagrindinėmis teisėmis. Labai svarbu, kad būtų užtikrinta pusiausvyra tarp sienų e, apsaugos, sienų administravimo ir pagrindinių teisių. Kitaip tariant, kad e, turi būti laikomasi Šengino kodeksų ir kitų reglamentų, kurie be kita ko buvo patvirtinti Europos parlamente. Džiaugiamės tuo, kad e, dalyvavome komisijos organizuotose diskusijose. E, komisija tikrai yra sunerimusi tuo, kas e, vyksta dėl Frontex operacijų. Temis operacija, kuri dabar vadiname Poseidono operacija, neturi, net, jos metu nebuvo, nebuvo galima išlaipinti migrantų į Italiją. Taigi matote, koks e, yra pokytis, didėja neiškumas. Dėl persekiojimų e, pilietinės visuomenės atstovų. Ne va tai jie E, skatina nelegalią migraciją, tačiau nėra tam e, įrodymų. E, ar jie, sakykime, tokie žmonės prisideda prie migracijos skatinimo, jeigu padeda žmonėms viduržymio jūroje ar dalindami maistą Briuselyje. Net reikėtų pamiršti nekaltybės, nekaltumo prezumcijos šiuo atžvilgiu. Dažnai girdime kad migrantų gabenimas yra baudžiamas e, nusikaltimas e, susijęs su dideliais pinigais, kad kontrabandininkai turi, gauna didžiulį pelną iš tokio nusikaltimo. Tačiau kyla klausimas, kodėl yra e, priešinamasi tokiam reikalavimui dėl finansinės ar materialinės naudos. prokurorai, policininkai tikrai anksčiau ir vėliau ras įrodymus, kad e, buvo gauta finansinė e, nauda. Dar keletą žodžių dėl bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis. Iš tiesų neramina tai, kad e, yra susidariusios tokios e, anegdotinės situacijos. Kai buvo atliekamas e, tyrimas e, dėl asmenų gabenimo, kai realiai žmonės padėjo mm, nelegaliems migrantams, vienas iš e, aktyvistų e, informavo Italijos institucijas. Tačiau tuo pat metu buvo stengiamasi tiesiog e, sulaikyti migrantus prie Libijos krantų. Alamūra, Alašad, jie vėliau buvo perimti, tiksliau E, jų atžvilgių buvo atliktas e, tyrimas, e, tai darė jungtinių tautų institucijos, kaip ir jų atžvilgių buvo pateiktas kaltinimas kaip kontrabandininkams. Ir man atrodo, kad tai tikrai yra anegdotiška situacija ir prie jos veda dabartinė politika. Pirmininkas, mes turime baigti darbą. Jūs tiesiog mane įtikinote, kad atlikti studiją gali būti įdomu. Ir jūs pasakėte, kad yra su, vien dėl to, kad yra susitariusi atitinkama situacija vidur, viduržėmio jūroje, negalima pamiršti žmogaus teisų, teisės viršinybės ir tai yra tiesa. E, Viskas prasidėjo 16 metais ir atrodo, kad nuo to laiko mes e, atsisakome apsaugos, e, pradedame netinkamai elgtis su nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai yra politinė situacija, mes turime puikiai žinoti, kas vyksta. Negalime pabėgti kaip institucijos, turime suvaidinti savo vaidmenį. Europos parlamentas, Lybė komitetas tai turi padaryti. Mes e, tai galime padaryti bendraudami su pavyzdžiui, mūsų svečiais. Mes stengiamės e, organizuoti klausimus dėl padėjimo direktyvos, e, rengdami direk rezoliuciją ir laukiame e, jūsų minėto pranešimo spalio mėnesį. Laukiame taip pat bendarbiavimo ir su komisijos. Pažiūrėsime, ar bus parengtos kairės ar ne. E, mes žinome, ką daro valstybės naras. Žinome, klausimas yra labai aktualus. Norėčiau padėkoti dviems komiteto nariams, kurie, kurie liko iki posėdžio pabaigos. E, aišku, mūsų e, padėjėjai čia yra, bet labai svarbu yra mūsų svečiai, todėl kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Ir e, mano mama stebi šį e, posėdį. Vienas iš e, mėgstamiausių narių yra Barbara. Aš norėčiau padėkoti visiems komiteto nariams, kurie liko iki posėdžio pabaigos. Dar kartą dėkoju sekretoriatui už tai, kad organizavo šį klausimą, įtraukė į mūsų komiteto programą. E, žinote, kad e, mūsų komitetas e, tikrai turi daug darbo ir labai svarbu, kad šis klausimas liktų darbo atvarkėje, kad būtų daromas politinis spaudimas. Klausimas yra kontroversiškas, tačiau turime tai daryti. Taigi ačiū mūsų prelegentams. Linkime jums visokiojo pasiekmės ir palaikykime kontaktą. Ačiū visiems.